Proviamo a fare un po' di silenzio, per favore. Norėčiau paprašyti tylos. Dabar pereiname prie antros darbo grupės. Šios darbė, darbo grupės tema niekiek nemažiau įdomi nei pirmosios. Ši darbo grupė nagrinės jungtinių tautų gairių dėl žmogaus teisių įgyvendinimą, taip pat e, naudojimasi teisų gynimo priemonėmis. Iki šiol šių gairių gyvendinimas buvo sėkmingas daugelie valstybių. Daugelis iš tų valstybių Pone Google, kokia yra komisijos atstovo pavardė? Komisijos atstovas kalbėjo daug prieš tai, dabar taip pat daug kalba. Aš sakiau, jog šių principų gyvendinimas buvo sėkmingas daugelį valstybių ir daug tų valstybių yra Europos Sąjungoje. Tačiau mes turime dar dėti pastangas, kad viskas būtų tinkamo lygmens tarptautiniu e, mastu. Norėčiau dabar pasveikinti ponę Beatą Faračik, kuri yra tyrimo atlikto Drua komitetui autorė. Ši, e, šis tyrimas vadinasi e, gairių dėl žmogaus, jungtinių tautų gairių dėl žmogaus teisų įgyvendinimas. Taip pat norėčiau pasveikyti poną Suriją Deva, kuris atstovauja Azijos ir Ramiojo vandenino valstybėms e, jungtinių tautų darbo grupėje dėl verslo ir žmogaus teisių ir Zulfikar Sha Pakistano e, darbo klausimų švietimo mokslinio tyrimo instituto atstovas. Jisai kalbės apie Postrana plazą padėtį. Na, o dabar iš karto žodis poniai Beata Faračik. Kaip ir anksčiau, kalbėjimo laikas yra septynios minutės. Prašom. Ačiū pirmininkė, laba diena visiems. Uh, Man didelė garbė kalbėti šiame jungtinėme dviejų komitetų klausime. Man iš pradžių buvo pasakyta, kad galėsiu kalbėti 15 minučių, taigi trumpinti savo pasisakymą iki 7 minučių bus gana sudėtinga, bet pamėginsiu. Jūs, jūs, mes visi žinome, kad 2016 2015 metais buvo pažymėtos penktosios jungtinių tautų e, pagrindinių principų dėl verslo ir žmogaus teisų patvirtinimo metnės ir tai buvo puikiai galimybė apžvelgti iki šiol, kaip įgyvendinami tie principai. Ir jūs žinote, kas vyksta ES, o aš dabar turėčiau pakalbėti, kas vyksta pasauliniu lygiu, ne ES valstybėse narėse. Ir kalbėsiu tik apie pirmąjį ramstį. Na, be abejo, kalbant apie UNGP, jie tapo pirmuoju visuotiniai pripažįstamų standartų, kuriame kalbama apie valstybių ir verslo atsakomybę. Taip pat e, tais principais siekiama kovoti su žmogaus teisų pažeidimais ir kadangi tos principus patvirtino Junktinių tautų žmogaus teisų taryba, tai yra Tie principai yra atskaitos taškas visiems, kurie stengiasi užtikrinti, kad versle būtų gerbiamos žmogaus teisės. Tuo pačiu metu, e, kadangi tą dokumentą patvirtino jungtinės tautos, e, jį galima pagristai aptarinėti diskusijose su valstybėmis visame pasaulyje, e, su tomis valstybėmis, kurios šiaip nebūtų pradėjusios diskusijų šią temą. Kalbant apie UNGP įgyvendinimo pažangą, na, daug kas priklauso nuo to, ar matote, kad stiklinė pusiau pilna ar pustuštė. E, žvelgiant į pastarosius penkerius metus, lyginant su kitais procesais žmogaus teisų srityje, e, džiaugiamės, kad UNGP yra sutvirit, su, suderinti su kitais tarptautiniais standartais, pavyzdžiui, e, principais taikomais daugia nacionalinėmis bendrovėms, E, ISO standartais. E, Europos tarybos ministrai, pavyzdžiui, patvirtino rekomendacijas verslui iš esmės taip UNGP yra pakelti į naują lygį arba pakils jie į naują lygį, jeigu valstybės narės juos įgyvenins. Taip pat matome, kad įvairios institucijos, organizacijos ragina valstybės narės įgyvendinti šios principus, tai daro e, Europos Sąjunga, Europos taryba. Ir matome, kad UNGP principai aptariami ir kai kuriuose teismų bylose. kalbant apie. Taip pat išriškėjo ir tam tikri UNGP trūkumai ir gyvendinimo trūkumai. Yra kalbama apie tarptautinę sutartį dėl e, šių principų, bet manau, prie to mes dar grįšime. Manau, kad didžiausias pasiekimas dabar yra tai, kad e, šalis galiausiai pradėjo kalbėti apie žmogaus teisės versle. Prisimenu, kaip maždaug 2000 metais vyko diskusijos dėl e, normų dėl verslo ir žmogaus teisų jungtinėse tautose, tada vyravo visiškai kitokia atmosfera, praktiškai nevyko diskusijos, visi laikėsi įsikibę savo pozicijų. Dabar jau įvairūs partneriai pradeda diskutuoti tarpusavėje, jie galbūt nesutarė, bet bent jau pradeda konstruktyvius pokalbius, bando suprasti vieni kitų lūkesčius, sprendimus, iššūkius. E, potencialą ir taip toliau. Ir tai tikrai reikėtų deramai įvertinti. Tai yra didelis e, pasiekimas. Dauguma žmonių, su kuriais kalbėjausi rengdama studiją, sako, kad jie netikėjo, kad bus taip pasistumėta diskutuojant apie žmogaus teisės versle be šių principų. Ir daug kas, kas vyksta dabar, vyksta aukštų politinių lygių, vyksta daug diskusijų, daug keičiamasi nuomonėmis, bet kol kas uh, dar nematome realaus praktinio įgyvendinimo ir vis dar fiksuojama daug žmogaus teisų pažeidimų. Bet tai jau turi keistis, atėjo laikas nuo kalbų pereiti prie darbų. Tikrai penkerių metų turėtų pakakti suvokti pagrindinius dalykus ir įgyti pakankamai žinių ir jėgų ir pereiti prie veiksmų. Kalbant apie ONGP įgyvendinimą įvairiose šalise, šalis turi įvairių galimybių, kaip įgyvendinti šios principus. Jungtinių tautų darbo grupė grupė dėl verslo ir žmogaus teisų, taip pat ES, įvairios kitos institucijos ragina vadovautis nacionaliniais veiksmų planais. Tai yra strateginiai politiniai dokumentai, kuriuose, kurie yra skirti kovoti su žmogaus teisų pažeidimais versle. Ir tie planai yra rekomenduojami todėl, kad e, tai suteikia galimybę visoms vyriausybėms dalyvauti, įtraukti reikiamus partnerius. Ir užtikrinti horizontalų politikos nuoseklumą. Taip pat e, tai suteikia galimybę valstybėms narėms, valstybėms atlikti e, tam tikrą bazinį įvertinimą, nustatyti spragas, numatyti priemonės toms spragoms, pašalinti ir sukurti veiksmingų mechanizmų taip pat e, priemonių nuo žmogaus teisų pažeidimų e, nukentėjusias asmenims, kad jie galėtų apsiginti. Be to vyksta diskusijos tarp įvairių partnerių manau, reikia pripažinti, kad diskusijos dėl nacionalinių veiksmų planų yra puikia proga įvairiems partneriams pasikalbėti ir kurti pasitikėjimą. Daugelie šalių, įskaitant mano šalį Lenkiją, e, trūksta pasitikėjimo valstybiniu sektoriumi. Ir tokio forumo sukūrimas, kur galima bent jau pradėti bandyti suprasti kitą pusę, yra tikrai didelė vertybė e, Rezultatai. E, turime 13 nacionalinių veiksmų planų, neseniai Prancūzija e, prisijungė. Deja, iš tų 13 nacionalinių planų tik keturi yra ne iš Europos. E, šio proceso intensyvumas smarkiai skiriasi įvairiose šalise, dėja dabar neturiu laiko gilintis į detalės. Tiesiog pasakysiu, kad mano nuomonė e, procesai, kurie vyksta Kenijoje ir dar kai kuriuose kitose šalise yra patys įdomiausi. Na, ES pirmauja skaičiais. Deja, Europos nacionalinių veiksmų planų kokybė tikrai nėra pavyzdinė. Yra išimčių, tačiau apskritai, net ir kalbantys su žmonėmis iš už Europos ribų, e, jie mums sako, kad na, mes vadovaujamės Europos pavyzdžių dėl to, kad Europoje parengti jau 8 ar 9 planai, tačiau tai nėra gerai atlikto darbo pavyzdžiai. Ir manau, kad rengdamos kitus nacionalinius veiksmų planus, vyriausybės turėtų būti raginamos uh, pasistengti, kad e, tie planai neapsiribotų naratyvu apie tai, kas buvo padaryta praeitie. Dėmesį reikia sutelkti į ateitį ir e, siekti, kad e, įmonių pažeidimų skaičius mažėtų. Žinoma, tokiems planams parengti reikia daug laiko, tačiau čia mes kalbame apie įsipareigojimą ir atliekant tyrimą paaiškėjo, kad akivaizdu, jog ne visos vyriausybės yra pasirengusios priimti imti tokį iššūkį, kai kurios nėra pasirengusios vykdyti būtinas reformas. Žinoma, vyriausybės gali rinktis kitą būdą, nebūtina renkti nacionalinius veiksmus planus, uh, galima imtis kitokių veiksmų, tačiau jie bus labiau fragmentiški. Na, nesakau, kad jie bus nevertingi. Pavyzdžiui, vienas geriausių pavyzdžių yra Junktinės karalystės kovos su šio laikinė vergovė mm, įstatymas. E, Brazilijos pavyzdys taip pat yra neblogas. Tačiau vadovaujantis tokiu požiūriu nėra užtikrinamas veiksmų išsamumas. Uh, E, šalis taip pat gali tikėtis paramos iš jungtinių tautų darbo grupės dirbančios su šio klausimu, jį teikia gairias ir e, tiesioginės rekomendacijas, kai ši grupė apsilanko konkrečiose šalyse. E, šalis taip pat gali tikėtis ir žmogaus teisų vyriausiojo galiotinio paramos, įvairių žmogaus teisų institucijų paramos ir kitų šalių paramos. Siekiant įgyvendinti principus, reikia visų pirma suprasti, e, kokių kyla iššūkių įgyvendinant tos principus. Na, šioje skaidrėje turbūt nelabai ką įžiūrėsite. Raginu Jūs pasiskaityti mano ataskaitą. E, kokie yra pagrindiniai skatinamieji veiksniai? Šalis gali norėti tapti savo regiono lyderė, taip pat E, dar vienas veiksnys yra pilietinės visuomenės daromas spaudimas ir finansinė parama. O kalbant apie iššūkius, kuriuos matote ekrane, e, pagrindiniai iššūkiai yra įvairių vyriausybės departamentų veiksmų koordinavimo stoka, e, politinės valios trūkumas, išteklių trūkumas steb... organizuojant stebėseną ir gyvendinimą, taip pat e, gali vyriausybei trūkti ir gebėjimų. Dar vienas didelis iššūkis tarp vyriausybės e, atstovų yra tai, kad e, galvojama, kad įmonių socialinė atsakomybė ir žmogaus teisės versle yra tas pats dalykas. Akivaizdu, kad reikia didinti uh, Mm, informuotumą ir samoningumą šiuo klausimu. Siekiant įveikti UNGP įgyvendinimo kliūtis, e, visų pirma reikia mm, skirti dėmesio informuotumo didinimui, gebėjimų kūrimui, e, partnerių pritraukimui, taip pat numatyti galimybės keistis informaciją, patirtimi. E, iš esmės reikia uh, stengtis mokytis vieniems iš kitų. Visą tai skamba labai paprastai. Bet šiems darbams atlikti nuolat trūksta finansavimo. Taigi galima pradėti nuo paprastų veiksmų, bet juos reikia finansuoti. Ir pavyzdžiui, jeigu labiausiai trūksta samoningumo, tai nuo jo reikėtų ir pradėti. E, taigi paramą jau paminėjau, finansavimas yra viena pagrindinių problemų. Nacionalinės e, žmogaus teisų institucijos, pilietinės visuomenės organizacijos dirba labai daug, labai nedidelėmis sąnaudomis. Ir būtent šis darbas iš tikrųjų lemia pokyčius, konkrečius situacijos pokyčius. Taigi jau tuoj baigsiu, labai ačiū Jums už kantrybę. Taigi UNGP įgyvendinimas žengia pirmin, tačiau procesai vyksta, vyktų daug greičiau, jeigu būtų politinė valia. Mes turėtume stengtis siekti didesnio bendradarbiavimo tarp vietos bendruomenių, įvairių šalių. Reikia mokytis iš gerų nacionalinių veiksmų planų pavyzdžių. E, reikia nuo pareiškimų pereiti prie konkrečių veiksmų. Reikia imtis bendrų pastangų, kad įveiktume kliūtis. Ir tos šalis, kurios ignoruoja jungtinių tautų procesą, vis dėlto turėtų prisijungti prie diskusijų. E, Europos parlamentas turėtų paremti tas pastangas ir siekti, kad žmogaus teisų standartai būtų konkrečiai įtraukti į būsimus dokumentus dėl įmonių socialinės atsakomybės ir žmogaus teisų versle. Taip pat svarbu užtikrinti, kad parlamentas bendradarbiautų su jungtinių tautų darbo grupe, kad būtų siunčiamas nuoseklus signalas, kad neatsirastų skirtingų šių principų aiškinimų. E, ačiū Jums už puikų darbą rengiant dokumentą dėl tekstilės sektoriaus, manau, kad e, būtų galima daryti dėsnį spaudimą dėl e, finansavimo ir aš manau, kad Europos institucijos galėtų paremti tų principų įgyvendinimą, e, išversdamos e, šiuos principus į 28 oficialias valstybių narių kalbas. Ir, žinoma, reikėtų daryti spaudimą, kad būtų parengtas Europos žmogaus teisų versle veiksmų planas. Tikrai apie tai daug kas teiraujasi ir labai gaila, kad ES ir ES komisija to plano dar nepateikė. Ačiū. Grazie. Thank you. Thank you. Sir Deva. Dėkui, panas Dėkui. Thank you very much. Labai ačiū, gerimas pirmininkė. Man tikrai labai malonu pristatyti savo nuomonę apie tai, kaip įgyvendami jungtinių tautų pagrindiniai principai. Ypač e, norėčiau pakalbėti apie teisų gynimo priemonę. Neturėsiu tikriausiai tokios prabangos, niekas mane leis kalbėti 15 minučių, tai trumpai porą pastebėjimų. Pirmiausiai bandysiu E, paaiškinti, ką reiškia teisų gynimo priemonė, kaip pažeidinėjamos e, žmogaus teisės verslo aplinkoje ir taip pat pakalbėsiu apie įvairialypį valstybių vaidmenį, pirmiausiai valstybių narių ES kontekste. E, ta prasme, kiek, tuo požiūrį, kiek galime pakalbėti apie verslą ir žmogaus teisės. Tikriausiai visi esantys šioje salėje žino, kad pagrindiniai principai buvo birželį 11 metų vienbalsiai patvirtinti. Ir valstybės, tarp vyriausybinės struktūros, nacionalinės ir tautinės institucijos, humanitarinės, pramonė, NVO labai greitai perėmė tuos principus. Tačiau nežiūrint to, kad tiek daug e, subjektų ėmėsi jais vadovauti, uh, matome, jog vis tik tai žmonės nukentėję bendruomenėse negali užsitikrinti deramo žalos atlyginimo. Ir padėtis e, yra nepatenkinama. Man atrodo, kad spręsti šią padėtį turėtų būti prioritetas. Ir e, mes turime suvaidinti svarbų vaidmenį, esminį vaidmenį e, siekis uh, užsitikrinti žalos atlyginimą praktikoje nedaug ką reiškia ir kas iš tikrųjų yra veiksmingas žalos atlyginimo mechanizmas. E, Bendrai principai kalba apie veiksmingo kriterijus, apie neteisminį kelią, bet neapibrėžima, kas tai iš tikrųjų yra. Ir aš e, norėčiau pažiūrėti į tarptautinę žmogaus teisės teisę žmogaus teisų srityje. Tai, mano nuomonė, turėtų būti esmė. Nuojantis aišnikas yra veiksmingas teisų užtikrinimas. Ir tos priemonės turėtų būti prieinamos, savalaikės, nepernelik brangios. Tai turėtų apimti prevencinės žalos atlyginimo ir atgrasimo e, priemonės ar elementus. Ir reikia dar pagalvoti apie tokius svarbius papildomus veiksnius. Teisių turėtojas turėtų būti centras bet kokių nuostatų susijusių su žmogus teisų pažeidinimais verslo kontekste. Žalos atlyginimas turėtų uh, sureaguoti į teisų turėtojų lūkesčius ir patirtį. Patirtis ir e, galimybės teisų turėtojų nevienoda moteris, vaikai, migrantai, darbuotojai, e, autoktonai, e, žmonės su negale, e, jie patiria savaip žmogaus teisų pažydėjimus, jų teisų pažydėjimus ir jų lūkesčiai yra kiti, dėl, skirtingi dėl žalos atlyginimo. E, Dėl to mechanizmas turėtų atsižvelgti tuos skirtumus, žalos atlyginimo mechanizmas. Ir taip pat e, tai nėra tik tai trečio ramščio klausimas e, - galimybė užsitikrinti teisų gynybą. Reikia e, nepamiršti, kad mm, ramščiai, pirmasis ir antrasis ramščiai turėtų būti taip pat siemi su žalos atlyginimu, ne tik trečiasis. Noriu pasakyti, kad viskas, ką daro valstybės, yra pirmas ramsis, ką daro, ką veikia įmonės, yra antras uh, e, ramsis. Reikėtų tuos dalykus prisiminti. Pagal uh, devintą pagrindinį principą jungtinių tautų reikia numatyti tam tikrą uh, erdvę darbuotojams ir žmogaus teisėms tai yra derantis dėl susitarimų. Uh, prekybos ar panašių ir tokiu būdu bus, turi būti numatytas veiksmingas žalos atlyginimo mechanizmas ir tokiu būdu jis turi būti siejamas su pirmuoju ramščiu kaip valstybių prievolė. Antras dalykas. Reikia e, galvoti ir apie tai, kad e, ne, reikia apsiriboti pažeidimais, kurie vyksta tik valstybių e, teritorijose atlyginant žalą. Trečiosiose šalyse, pavyzdžiui, už šalies ribų numatyti galimybę kreiptis nukentėjusiems už šalių e, ribų. Ir apie tokios galimybės numatytos peržiūrėtame Briuselio pirmame reglamente. Taip pat 16 metų Europos tarybos E, reglamente 17 metų pagrindinių teisų agentūros rekomendacijose, e, kurios akcentuoja e, skirtingas situacijas ir galimybę juose pasinaudoti žalos atlyginimo galimybėmis, kai asmo gyvena ne Europos Sąjungoje. Taip pat reikia nepamiršti, kad egzistuoja E, trys funkcijos, kurias turi atlikti valstybės, užtikrinti, kad mechanizmas galiotų, taip pat suteikti galės teisų turėtojams ir įgyvendinti realiai žalos atlyginimo priemonės. Dabar grįšiu e, prie kiekvienos iš jų. E, numatyti prieigą prie mechanizmo. Teisinės, neteisinės priemonės yra svarstomos, e, turi būti tie mechanizmai nepriklausomi, turėti pakankamą išteklių, tai nepaprastai svarbu. Tuo, pat, tuo pačiu metu valstybės narės turėtų užtikrinti, kad nebūtų pernelik daug kliūčių procedūrinių, teisinių ir panašiai 2006 metais birželį e, vyriausio e, žmogaus teisų įgaliotinio ataskaitoje apie tai kalbama. Taip pat numatyti reikėtų galimybę dėrėtis dėl privalomos starties ir tokiu būdu sumažėtų kliūčių ir buvo jau paminėta e, tarpusavio pagalba. Valstybė turėtų taip pat siekti sumažinti galios asimetrija tarp teisių turėtojų ir korporacijų. Kaip tokią galios asimetriją sumažinti? Keltas pavyzdžių. Pirmiausia, reikėtų taikyti reikalavimus dėl informacijos teikimo įvairiose setyse ir jau dabar kai kas yra daroma, bet reikia dar sustiprinti ataskaitų teikimą. Reikia informacijos daugiau apie uh, įmonių struktūrą, tiekimo grantinės, žmogaus teisų politiką ir ypač apie tai, ar atliktas įmonėse poveikis žmogaus teisėms, jo vertinimas. Ir reikia pasižiūrėti, kas yra padaryta ir ko nėra dar padaryta. Toliau, valstybė turi apginti erdvę uh, kurioje galėtų veikti pilietinė visuomenė ir žmogaus teisų e, gyniai, nes šie subjektai gali padėti nukentėjusiems užsitikrinti savo teisės ir tai labai svarbu mažina tą simetriją galių. Trečias dalykas e, gyvenimas žalos lygmo priemonių valstybės turi suvaidinti savo svarbų vaidmenį. E, Noriu pasakyti, kad kitą mėnesį bus pateikta ataskaita šiuo konkrečiu atveju apie gairių gyvendinimą. Ir mano nuomonė, tai ir būtų tarsi politinės rekomendacijos. Jeigu mes dabar pasižiūrėsime į visą informaciją, tai pamatysime, kad trūksta lyderystės iš e, valstybių, jeigu kalbėsime apie galimybę naudotis e, e, mechanizmai žalos atlyginimo uh, E, egzistuoja nacionaliniai e, veiksmų planai, bet jų nepakanka, jie nepakankamai veiksmingi. Ir reikia akcentuoti veiksmą, ne tik e, planavimą tuose planuose nes planų nepakanka. Taip pat reikia vis daugiau dėmesio skirti teisių turėtėms užtik e, galimybę pasinauti teisėmis. Reikia žiūrėti, ar tikrai kažkas yra daroma realiai, nes reikia ne tik tai kalbėti, bet ir kažką konkrečiai daryti. Ačiū. Dėkuoju. Dabar pasisakys ponas San. Ponas San, labai ačiū. Dėkuoju pirmininkė, kad suteikite galimybę pasisakyti šiandieną. Aš esu E, aktyvistas, e, pristatysiu darbo srityje ir pristatysiu Pakistano atvejį, taip pat e, Rana Plazos atvejį. Pradžioje norėčiau akcentuoti svarbiausius dalykus. Jeigu pasižiūrėsime į pirmą dalyką ar problemą, tai yra žmogaus ir darbo teisų pažinėjimas, prasti darbo standartai. Buvo kalbama apie bendrą lengvatų sistemą plus. Uh, E, ir apie konvencijas, e, bet toks statusas yra siejamas su aštuoniamis TDO konvencijomis. Jeigu pasižiūrėsime mes į Ali Enterprises, e, tai yra Pakistano įmonė ir Anaplasa, mes matysime, kad buvo pas, pažeidinėjamos teisės, nes, pavyzdžiui, profsąjungų net nebuvo tose gamyklose fabrikuose. Kitas dalykas yra nesveika konkurencija tarp prekių ženklų įmonių ir kainodaros srityje, nes e, verslas vietoje priverstas mažinti kainas, mažinti atlyginimus. Ir tai reiškia nesaugias darbo vietas, nesaugias gamyklas. Jeigu žiūrėsime į žalos atlyginimą, pažiūrėkime tas dvi įmonės Rana Plaza Bangladeše, Ali Enterprises Pakistane E, e, daugiau negu 1100 vairuotojų žuvo Rana plazoje ir 258 Ali Enterprises. Taip, tos nelaimės sulaukia daug dėmesio, bet mes matome, kad yra tūkstančiai mažesnių, bet taip pat labai skaudžių tragedijų, kurios įvyksta kasdien. Uh, Ir mes, kai kalbame apie e, žalos atlyginimą, tai kalbant apie tas nelaimės, tai yra realus dalykas. Ir matome, kad žmonės žūsta toms nelaimėms atsitinkant. Aš e, išsameu pristatysiu Ali Enterprises atvejį. Ir noriu pasakyti, kad abiems, abiais atvejais e, kompensacijos buvo išmokės tik tada, kai pradėtos tarptautinės uh, E, plačios kampanijos, e, International Solidarity kampanija tokia buvo surenkta ir institucijos įvairios traukė, taigi tik tai užtikrino žalos atlyginimą. Ali Enterprises nelaimė e, vadinama Pakistano rugsėjo 11-ąją. Šis, ši gamykla tekstilės drabužių buvo labai nesaugi nebuvo netgi langų šiame fabrike. Ir mes turime kalbėti apie dar vieną aspektą čia. Tai, pavyzdžiui, e, e, ši įmonė buvo patvirtina, gavo pažymėjimą tarptautinį SA8000 savo, kad ji, rodanti, kad ji tarsi yra saugi. E, dabar atsiranda sistemos, kad e, pasikliauja e, tarptautiniai prekių ženklai tam tikrais vertimais, bet šiuo atveju pasirodė, kad jis buvo visiškai nepatikimas. E, Ali Enterprises siuvo gaminius KIK Vokietijos bendroviai ir paaiškėjo, kad 80 procentų kaip tik gaminių buvo siunčiama KIK užsakovams. Ir reikia kalbėti apie tai, kad jūs galbūt esate Vokietijoje kažkur Europoje, bet iš Karači perkate e, pasiūtus gaminius ir 80 procentų produkcijos atvyksta pas jūs ir sakote, kad buvo dar kažkokių tarpininkų ir aš neatsakingas už tai, bet iš tikrųjų e, didžioji klientė buvo KIK bendrovė iš Vokietijos ir tą dalyką reikia prisiminti. Taip pat Kitas dalykas e, - Pakistano darbo švietimo ir mokslinio tyrimų institutas e, bendravo su KIK ir MOU. Pradžioje buvo 5 milijonai dolerių, kai pradinė suma buvo išmokėta nukentėjams 13 metais. Ir antrasis komponentas - ilgalaikės kompensacijos. Aš vėliau apie tai pakalbėsiu, bet norėčiau dar paminėti keletą problemų. Pirmosios problemos yra tai, kad niekas nenori prisimti atsakomybės, kai vyksta tokios didžiulės nelaimės, net ir Rana Plaza atveju mes e, pamatėme etiketes gaminių, prekės ženklų, kurie buvo, e, kuriems buvo siūbami drabužiai. Ir tik tai tada buvo priverstos įmonės prisimti savo atsakomybę. Taigi reikia mums duomenų apie tai ir aš norėčiau ES rekomenduoti parengti tam tikrus privalomus reikalavimus, kad jūs žinotumėte, turėtume duomenys apie Europos bendrovės, kurios perka gaminius visame pasaulyje. Reikia įvesti reikalavimą, pavyzdžiui, dėl etikečių. Ir kitas e, dalykas, niekas nenori dėrėtis e, su darbuotojais, kas e, turi imtis lyderio vaidmens mes matėme, kad labai lietai viskas judėjo į priekį, tik tai atsiradus didelėms tarptautinėms platos maso kampanijoms buvo kažkas padaryta. Uh, po e, Rana e, Plaza e, Ali įmonių, visi tikėjosi, kad visas pasaulis tikėjosi, kad kažkas pasikeis, bet iš tikrųjų niekas nepasikeitė, viskas vyksta kaip ir anksčiau. Pasižiūrėkite, kaip verslas veikia. Taigi keletas pastebėjau dabar kompensacijos. 2012 metais pirmosios išmokėtos buvo ir E, vėliau numatyta išmoki daugiau, bet viskas darybos pradžioje žlugo ir tik po trejų metų, e, praėjus ketveriems metams e, nuo Ali Enterprises nelaimės, buvo iš naujo susitarta tarp KIK ir Industrial Global Union Clean Clothes kampanijos atstovų ir taip pat Vokietijos vyriausybė turėjo įsikišti ir tarpininkauti Ir tai labai svarbu paminėti Vokietijos vyriausybės vaidinų svarbu vaidmenį. Taigi valstybės turi vaidinti savo vaidmenį. Be vyriausybės Vokietijos įsikišimo nieko nebūtų pavykę padaryti. Tarptautinė darbo organizacija prisidėjo taip pat e, kampanijos pasaulinės. Ir tokiu būdu, kiek buvo priversta sumokėti pernai 5,1 milijono dolerių kaip ilgalaikė kompensacija. Vienas milijonas buvo pradžioj sumokėta ir 5,1 milijono e, vėliau, taigi iš viso virš 6 milijonų. Ir e, taip galiausiai įmonės turi sumokėti labai didelę kainą ir tai joms kainuoja labai e, brangiai. Bet užuot e, sumokėję tai, galėjo įmonės e, sumokėti pradžioje, investuoti šiek tiek, siekdamos e, deramos trapumo principus įgyvendinti. Ir mes galime pasimokyti iš tų skaudžių atvejų ir matome, kad vyriausybės gali suvaidinti vaidmenį. Taip pat aš matau, kad ES gali suvaidinti stipresnį vaidmenį. TDO, e, verslo žmogaus teisės, tie principai gali e, būti labiau akcentuojami. Ir mes e, girdime daug apie teisinės kliūtis ir problemas, bet e, matėme dabar pavyzdį, kai buvo susitarta ne teismo keliu, buvo milžiniško, dėl milžininkų sumų susitarta ir manau, kad tokie susitarimai yra labai svarbus. E, Rana Plaza, kiti atvejai Bangladeše turi numat, rodo, kad šiaip reikia tam tikrų patikos struktūrų Reikia pagalvoti apie tai, e, kad e, galima pritaikyti įvairių požiūrį ir galima sieti tam tikrus veiksmus su vienu prekės ženklu. E, dabar rekomendacijos. Pakistanas naudojasi bendrų lengvatų sistema plus nuo 14 metų ir mums tai labai svarbu. Jeigu pasižiūrėsime į duomenis eksporto į ES eksportas nuo 13 e, metų išaugo 40 procentų, taigi BLP plus statusas mums padėjo ir mes taip pat galime siekti įtvirtinti labiau darbo teisės, nes keletą dešimtmečių apie tai iš vis niekas nekalbėjo dabar, diskusijos atsinaujino daugiau dėmesio darbuotojų teisėms ir aš norėčiau rekomenduoti sieti BLP plus šalis ir verslo bei žmogaus teisės aspektus. Reikia Pavyzdžiui, mes matome, kad tai yra tarsi platesnį kontekstą e, sukūrantis dalykas, e, kuris apima ir 27 TDO konvencijas, bet reikia ir daugiau informacijos rodiklių. Reikia kalbėti apie BSP plus e, šalis ir apie tam tikrus vertimo svertus, kurie leistų vertinti, ar padėtis gerėja tose šalise ar ne. Jūs kalbėjote apie jungtinių tautų bendruosius principus, jų įgyventinimą. Reikia tai įtraukti jūsų plėtros, dialogą plėtros klausimais, derantis su įvairiomis šalimis. Taip pat mes manome, kad pilietinė visuomenė turėtų suvaidinti daugiau vaidme, didesnį vaidmenį mm, profsąjungos e, svarstant e, BLP plus e, su statuso steikimą. E, taigi tiek. Ačiū Jums už tai, kad sutikite man žodį. Dėkuoju. Atrodo, jog e, dabar turime pakankamai informacijos, kad galėtume pateikti mūsų svečiams klausimų. Kas norėtų paklausti ar pasisakyti? Lyds. Dėkuoju. Pranešėjams aš e, esu žmogaus teisų pakomitečio ir visamo bendradarbiavimo komitetų narys. Aš turiu ponui Šą klausimą. Jūs e, jau kartu e, sakėte, kad Europos parlamentas e, bando įtvirtinti atsekamumą ir e, darmą stropumą. Dėkuoju už tai, kad jūs pabrėžėte ir parodote, kad yra įmanoma imtis priemonių įmonių atžvilgių. Aš e, turiu klausimą po Rana Plaza įvykių susidariusios padėties. Yra naujų saugumo priemonių, pavyzdžiui, susitarimai tarp e, vyriausybių ir įmonių. Mes uh, norime, kad šitie dalykai būtų įtvirtinami tartautiniu mastu, ne tik tai Bangladeše. Ar yra diskutuojama apie tuos standartus, kuriuos taiko kitos valstybės, pavyzdžiui, Pakistanas? Ir ar jūs žinote apie tartautinę iniciatyvą, taip vadinamąją ECT iniciatyvą, kur taip pat bandoma įtvirtinti principus kuriais remetis būtų deramasi dėl atlyginimo tekstilės ar tekimo sektoriuose. Norėčiau jūsų komentarų šitais klausimais. Dėkuoju, panas Gžib. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Išklausiau pranešėjų pasisakymus ir turiu pasakyti, kad uh, Pavyzdžiui, ponia Faračia kalbėjo apie jungtinių tautų gairias ir apie gyvenimą įvairiose valstybėse narėse. Turime, aišku, suprasti, kaip praktiškai veiksmingai turi būti įgyvendinami šitie dalykai. Darbuotojų atstovas e, kalbėjo apie saugą darbe. Kol kas e, nėra užtikrinamas tinkamas e, saugos darbe lygis ir žinome, kad dar yra daug e, trūkumų darbo vietose. Taip pat buvo pasakyta, jog niekas neprisijama atsakomybės konkrečiai, kiekvienas bando tą atsakomybę suversti kitam už tuos įvykius, kurie buvo aptariami. Aš turiu e, klausimą poniai Faračik. Mano klausimas yra toks, kokią partnerystę reikėtų kurti, kad uh, ne tik tai ES e, valstybės, bet ir kitos e, Europos kontinento valstybės galėtų įgyvendinti konkrečiai jungtinių tautų minėtus principus ir gairias. Kalbant apie tų gairių įgyvendinimą, ką reikėtų daryti, kad tas įgyvenimas būtų veiksmingas. Ir šitos klausimus mes taip pat sprendžiame kartu su Europos taryba. Tačiau galbūt reikėtų taip pat tos klausimus spręsti pasitelkiant ir regioninį ar subregioninį lygį, ne tik tai kontinentinį lygį. Ir antras e, klausimas. Antras klausimas yra susijęs su nacionaliniu institucijų klausimo. Ne visos institucijos turi vienodus įgaliojimus. Jūs minėjote Pakistaną. Atrodo, jog Pakistanas turi pats e, įkūręs žmogaus teisų komitetą. Ir kyla klausimas, ar jis yra veiksmingas ir naudingas. Aš žinau, kad kuomet jūs bandote plėtoti dialogą, iškyla problemų. E, verslas ir žmogaus teisės uh, gali tapti tokia platforma, kur visos interesuotos pusės galėtų rasti sutarimą. Ir ypač kalbant apie įmonių ir, ir valstybių atstovus, pavyzdžiui, GSP plus Pakistane, aš kaip e, šio komiteto narys lankiausi jūsų valstybėje prieš E, pasirašant šitą e, susitarimą ir tai, ką aš mačiau, iš tikrųjų teikia optimizmo. Ir trečias dalykas - specializuotos ES agentūros ir, e, ir, ir jų sąsajos su šiomis gairėmis. Ką ES galėtų padaryti, užtikrindama, kad visas procesas būtų tikslingesnis? Mes manome, kad e, vien tik tai išverčiant e, tas gairias į visas oficialias e, kalbas gali būti padarytas, tačiau kol kas tai nepavyko to padaryti. Dėkuoju, ponė Sargentiniai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pateikti klausimą ponui Ša. Jūs uh, minėjote, kad e, Ali įmonė gamina rūbus Vokietijos e, įmonėms 80 procentų. Mano klausimas yra, ar e, jums pavyko pasiekti, kad kompensacija būtų išmokėta remiantis uh, investicijų e, kriterijum ir, ir nusavybės e, kriterijum, ar vis dėlto pavyko e, pasiremti čia pre prekybos kriterijum, siekiant užtikrinti įmonės atsakomybę ir siekiant, kad atsakomybė būtų užtikrinta remiantis moral, moralės vertybių prizmę ir ar buvo viešas spaudimas daromas tam. Galbūt jūs galėtumėte smalkiau pakomentuoti. Ar jūs manote, kad įvairūs teisėkuros um, aktai galėtų aiškiau iškristalizuoti tas sąsajas tarp e, prekybos ir atsakomybės? Dėkuoju, ponia Arena. Dėk... Ačiū. Pirmininkė, aš norėjau du klausimus pateikti. Pirmas klausimas yra dėl GSP. Aš, mm, jūs sakėte, kad tai gera priemonė ir aš tam pritariu, nes prekybos rytyje tai vienintelė priemonė, kuri reikalauja, kad pasirašant tarptautinės sutaris būtų įtvirtinta žmogaus teisų dimencija. Tačiau jūs taip pat sakėte, kad reikia geresnės stebėsenos e, siekiant e, užtikrinti, kad GSP plus principai tinkamai gyvendinami. Kokios būtų jūsų rekomendacijos siekiant užtikrinti geresnę GSP plus stebėseną? šiuo metu. Kitas klausimas yra susijęs su laisvos prekybos sutartimis. Dabar šioje srityje žmogaus teisės nėra privalomas dalykas, nėra privalomas aspektas, nei pasirašant laisvos prekybos sutartis. Ir, ir tokiuose sutartyse nėra privalomai rašomas straipsnis, kuriame būtų kalbama apie sankcijas. Uh, E, yra atitinkami straipsniai dėl tvaraus vystimosi, pavyzdžiui, tačiau e, nėra atskirų nuostatų dėl sankcijų. Laisvos, laisvų prekybų, susi, laisvos prekybos susitarimų e, plotmėje yra kalbama apie susitarimus tarp valstybių. O tais atvejais, kuomet vienoje iš valstybių partnerių žmogaus teisės yra pažeidžiamas, kaip būtų uh, kokiais mechanizmais čia būtų galima pasiremti. Kitas klausimas. Žinote, kad e, laisvos prekybos sutarčių platmėje yra taikomas principas valstybės investuotojos principas. Jeigu yra nesilaikomas starties nuostatų, tai valstybė investuotoja gali e, patraukti atsakomybėn partnerės. Tačiau e, Kalbant apie žmogaus teisės šioje platmeje, tai iš tikrųjų nebuvo parodyta didelio kūrybingumo. Ko jūsų nuomonė e, reikėtų, kad e, laisvos prekybos e, sutarčių srityje būtų įkurtas tarptautinis teismas, kuris užtikrintų žmogaus teisų laikymasi, galbūt būtų įmanoma komisijai pateikti tam tikrų pasiūlymų ir čia galbūt kūrybingiau pažiūrėti į tuos dalykus, negu buvo iki šiol pažiūrėta. Dėkuoju, ponas Korau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu labai trumpai ir nekartosiu to, ką sakė kolegos. Pasisakė anksčiau, aš norėčiau mūsų svečių paklausti štai ką. Turint omenyje, kad Europos komisija dažnai yra minėjus privalomo pobūdžio taisyklės, tai galbūt tokio pobūdžio nuostatos gali kelti problemų Europos įmonėms tik tai, nes tie principai nebūtų taikomi kitų e, pasaulio regionų įmonėms. Aš norėčiau paklausti, kaip jūs žiūrite į šitų priemonių įgyvendinimą. Mums tai yra labai svarbus klausimas, todėl kad mes bandome šitas priemonės taikyti įvairiose srityse. Dėkuoju, ponas Užtrevičius. Ačiū pirmininkė, dėkoju visiems pranešėjams. Jūs išsakėte savo nuomonės, pateikite pastabų šiuo labai svarbiu klausimu. Ir manau, mes tikrai turime priežasčių minėti jungtinių tautų pagrindinių principų patvirtinimo šeštasias metinės, tai yra principai dėl žmogaus teisų ir verslo, bet reikia pripažinti, kad yra dar daug spragų, ir dar tikrai reiks daug ką nuveikti, kol principai bus iki galo įgyvendinti. Kaip šio komiteto pranešėjas dėl korupcijos ir žmogaus teisių, tas pranešimas turėtų būti pateiktas šiemet, mes komitete daug dėmesio skiriame vis dar tebe vyrujant pačiam korupcijos reiškiniui. Tai yra daugelypis reiškinys, turintis įvairių padarinių mm, mūsų šiandien aptariamam klausimui. Ir iš tikrųjų, nusikalstamas aplaidumas, taisyklių, geros praktikos neišmanimas, siekiant tų taisyklių nepaisimas siekiant pripildyti savo kišenes, ir čia aš kalbu ir apie institucijas, mm, kaip tik ir lemia daugybę nelaimių ir sudaro sąlygas daryti nusikaltimus. Norėčiau paprašyti jūsų šiek tiek plačiau pakalbėti apie korupcijos aspektą susijusi su jūsų aptariamu klausimu ko mes galėtume pasimokyti. Taip pat norėčiau paklausti, į kokius aspektus e, turėtume atsižvelgti ir ką turėtume įtraukti į mūsų būsimą pranešimą. Ačiū. Dabar žodis poniai Gogų komisijos vardu. Ačiū, ačiū, kad suteikėte man žodį, man labai malonu čia dalyvauti šioje diskusijoje. Uh, Tai yra jau antra diskusija apie žmogaus teisės ir verslą. Mes e, taryboje buvo pristatyta nuomonė, e, susitikome jungtinėje grupėje, kur, kol, e, į kurią įeina kolegos, sprendžianti žmogaus teisų vidaus ryšės klausimus. Mm, išklausėme labai įdomių pasisakymų ir pono tėvą, ir pono ša, kuris kalbėjo apie teisų gynimo priemonės, tai yra ko buvo imtasi konkrečiu atveju. Aš dirbu komisijos teisingumo generalinėme direktorate ir sprendžiu žmogaus teisų, pagrindinių žmogaus teisų apsaugos vidaus klausimus. Pirmiausia, norėčiau priminti, kad nuo 2011 metų, kai komisija pristatė savo strategiją dėl įmonių socialinės atsakomybės, teisų gynimo priemonėms buvo skiriama labai mažai dėmesio. 2015 m. Liepos mėnesį Komisija pateikė darbinį dokumentą, kuriame labai išsamei pristatė Europos lygių pasiektą pažangą įtvirtinant teisų gynimo priemonės. Ir norėčiau akcentuoti, kad Europos lygių remiantis sutartimis mes turime kompetenciją tose srityse, kuriuose valstybės narės komisijai ir sąjungai suteikia uh, kompetenciją priimti teisės aktus e, konkrečioje srityje. E, verslas ir žmogaus teisės yra labai sudėtingas klausimas, nes čia turime skirtingą teisinį pagrindą susijusi su žmogaus teisėmis, darbuotojų teisėmis, aplinkosaugos sritimi, įmonių teisė, priekyba, priekybos politikos plėtojimu. nekalbėsiu apie žmogaus teisų hartijos konkrečias nuostatas. Tiesiog noriu paminėti 47 hartijos straipsnį, jame numatyta labai konkreti nuostata dėl veiksmingų teisų gynimo priemonių. Apie tai užsiminė ponas tėva. Taip pat ten kalbama apie teisę į teisingą kompensaciją Taigi, kai kalbame apie galimybę pasinaudoti teisų gynimo priemonėmis, mm, šiuo klausimu visai neseniai, balandžio pradžioje, e, žmogaus teisų agentūra paskelbė e, ataskaitą, pranešimą, kur kalba apie tai, kaip reikėtų toliau tobulinti e, E, šią sritį. Taigi konkrečios nuostatos šiuo metu yra vertinamos. Aš čia dabar kalbu apie Roma 2 reglamentą dėl taikomos teisės. Komisija numato artimiausiomis dienomis surenkti viešasias konsultacijas dėl, e, apie rekomendacijas dėl kolektyvinių teisų gynimo priemonių. Tai yra konkreti priemonė, mes tenksime ją įvertinti iki metų pabaigos. Ir dar norėčiau paminėti, kadangi daug kalbama apie ekstrateritorinę dimensiją ir jurisdikcijos problemą ir atsisakymą užtikrinti teisingumą. Noriu priminti, kad Europos komisija 2010 metų savo pasiūlyme pasiūlė e, Europos Sąjungos lygmenių e, E, visiškai suderinti ekstrateritorinę dimensiją. E, bet e, dvi teisėkuros institucijos nepritarė šiam komisijos pasiūlymui, turiu galvoje tarybą ir parlamentą. Taigi nėra dabar, nebūtų lengva praėjus keliariems metams pateikti tokius pačius pasiūlymus. Ir atsirastų daug teisinio neiškumo, jeigu mm, mes periodiškai keistume tokį sudėtingą teisės aktą, neįvertinę jo gyvendinimo. Ir dabar norėčiau e, šiek tiek pakalbėti apie pažangą baudžiamosios teisės rytyje. Praėjusiais metais komisija pateikė labai išsame ataskaitą. Tai yra kovos su priekyba žmonėmis direktyvos vertinimą. Mes dabar vertiname kitus e, svarbius teisės aktus, pavyzdžiui, direktyvą dėl sankcijų užimtumo srityje. Ten yra konkrečių nuostatų dėl juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės. Ir dar nuo 2015 m. lakurčio mėnesio galioja aukų teisų direktyva. Ten yra numatyta konkreti nuostata dėl kompensacijos, tai yra nubriežta sąsaja uh, tarp baudžiamojo nusikaltimo ir civilinės kompensacijos aukoms. Tai numatyta 16 straipsnėje. Ir dar e, nuo balandžio pradžios mes e, svarst, kai buvo paskelbta nuomonė, mes atliekame vertinimą ir ketiname jį pristatyti kitą mėnesį. Taigi svarstome e, galimybę patvirtinti neprivalomą teisės aktą. Vertiname, kaip veikia nacionalinės žmogaus teisų institucijos, renkame šios ryties informaciją ir stengsimės didinti skaidrumą aiškinsimės, kaip valstybės narės, kokia valstybės narės taiko praktiką, kaip pažeidžiamos žmonių žmogaus teisės versle. Bet noriu akcentuoti, kad dabar pagal dabartinį teisyną valstybėms narėms nėra numatyta prievolė teikti labai konkrečius duomenis apie žmogaus teisų pažeidimus dar reikėtų pasvarstyti, kaip mums dirbti toliau, kaip paprašyti pateikti šiuos duomenis ir kaip per e-teisingumą ir kitas priemonės teikti tą informaciją. Tačiau mm, valstybėms narėms nėra numatyta teisinė prievolė teikti tą informaciją. Be to, po to, kai bus e, paskelbta nuomonę mes svarstysime, kokiu mokymo priemonių reikia. Akivaizdu, kad reikia daugiau informacijos ir kei, reikia keistis tą informaciją ir patirtimį tarp valstybių narių ekspertų, kurie dirba verslo ir žmogaus teisų srityje. O dabar norėčiau suteikti žodį ponui Ortun, jeigu jūs leisite. Thank you. four minutes each. Madame Farzik. Žodis pranešėjams po keturias minutės. Pone Jačik. Ačiū, ačiū, kad suteikėte galimybę atsakyti kai kurios klausimus. Keletą žodžių lenkų kalba. Tikrai būtų labai malonu atsakyti lenkų kalbą, bet gal lengviau man bus kalbėti angliškai. Na, pamėginsiu labai trumpai atsakyti į pateiktus klausimus, tarp jų ir tuos, kuriuos pateikė ponas Kšyp. Dėl partnerystės tarp valstybių ir institucijų keitimosi informacija, dalymosi patirtimi. Čia jokio apribojimų nėra. Ir manau, kad turime puikų Norvegijos ir Kenijos santykių pavyzdį. Buvo iškeltas klausimas, kaip Kenija rengia nacionalinį veiksmų planą, kai vyko periodinė peržiūra. Taip pat buvo svarstoma, kaip padėti Kenijai renkti veiksmų planą. Iš tikrųjų buvo sakoma, kad mm, nereikia tiesiog nurodyti, kaip ką daryti. Norvegija dalinosi savo patirtimi, taip pat numatė finansavimą nacionaliniam baziniam vertinimui. Taip pat e, buvo kalbama, kad reikia teikti paramą ir organizacijoms, kurios dalyvaus šiame procese. Kenijos vyriausybės atstovas sakė, kad informacijo, būtent Norvegijos institucijų pateikta informacija buvo naudingiausias dalykas ir Kenija tikrai labai brangina tuos informacijos mainus. Buvo pasakyta, kokiu klaidų buvo padaryta ir Kenija matė, ko galima pasimokyti. Kitas dalykas - viešojo administravimo institucijos. Šios institucijos juk taip pat yra darbdavės ir jos turi vadovautis viešųjų pirkimų taisyklėmis. Jeigu viešieji pirkimai vyksta tinkamai, taip galima prisidėti prie daugelio sričių, pagerinti darbo sąlygas, užimtumo sąlygas. E, Lenkijoje yra vienas pavyzdys. Įgyvendinus naują direktyvą buvo numatytos tam tikros nuostatos, kuriomis nustatoma prievolė perkančiosioms organizacijoms reikalauti, kad būtų sudaromos darbo sutartys e, paremtos darbo kodeksu, o ne tik paremtos civilinė teisė. Taigi manau, kad visos institucijos gali prisidėti. Nenoriu pasakyti, kad pavyzdžiui, ūkio ministerija yra svarbesnė už kitas. Uh, jeigu vy, ekonominio vystimosi ministerija ir finansų ministerija rengia konferenciją apie nefinansinės informacijos e, pateikimą, tai yra, e, žinoma, stiprus signalas. E, tokią konferenciją gali taip pat organizuoti ir darbo ministerija. Manau, kad kiekviena institucija turėtų įsivertinti, kaip geriausiai gyvendinti pagrindinius principus. Toliau bendradarbiavimas regioninių lygių Žinoma, kuo smulkesnis lygis, kuo, kuo smulkesnė įmonė, tuo geriau. Yra tikrai puikių pavyzdžių, kaip mažos įmonės imasi iniciatyvų. Toliau jungtinių tautų įgaliotinis, žmogaus teisų įgaliotinis. Uh, E, ši institucija e, gali taip pat nagrinėti ir skundus. Pavyzdžiui, Lenkijoje šiuo metu mes su ombudsmenais svarstome, kaip e, Humboldto institut, fondas galėtų plačiau paskleisti savo ataskaitą, taip pat kaip teikti informaciją apie teisų gynimo priemonės. Mes svarstome, kaip praktiškai pagerinti prieigą prie teisų gynimo priemonių Lenkijoje. Toliau ES, manau, kad e, kiekviena institucija turi įvertinti, kaip geriausiai galėtų prisidėti prie įgyvendinimo. Ačiū dabar, ponas Dėva. Uh, Ačiū už gerus klausimus, pastabas, neturime daug laiko, taigi sureaguosiu į keturis klausimus. Vienas Klausimas buvo apie e, žmogaus teisų integravimą, inkorporavimą į laisvosios prekybos susitarimus. Yra nemažai priemonių, kurios galėtų būti inkorporuotos veiksmingai. Dabartiniai modeliai nėra veiksmingi, kadangi tvaraus, darnaus vystimosi e, aspektai yra labai neaiškus, labai greitai kintantis. Ir e, inkorporavimas reikštų, kad investuotojai turėtų laikytis žmogaus teisių. Galima parengti prekybos tarimus atsižvelgiant į šį kriterijų, bet reikia tą daryti konkrečiai, nes uh, kokia nors neaiški kalba mm, preambulė dėl, pavyzdžiui, įmonių socialinės atsakomybės ir panašiai nežino, ar būtų naudinga. Kitas dalykas - švarių rankų e, doktrina taikoma investuotojams Jeigu e, tavo rankos nešvarius, neturėtum prašyti kompensacijos iš valstybės. Ir kitas dalykas, tam tikrų sąlygų tenkinimas prieš investuojant. Bet kuri valstybė pasirašydama investicijų sutartį turi atlikti iš ankstinį poveikio vertinimą dėl žmogaus teisų, aplinkos ir panašiai. Pagrindiniai principai, devintasis principas, numato tokias galimybės, tačiau uh, tokia galimybė tik tai numatyta valstybėms narėms pasigilinti. O dabar rengiamas privalomas e, tarptautinis instrumentas priemonė galbūt tada atsiras tam tikra galimybė. Jeigu bus pasirašyti starimai apie investicijas, reikia integruoti žmogaus teisės, bet kyla klausimas, kaip tą padaryti. Tai yra mano pagėdavimų sąrašo dalis privalomos taisyklės, ar turėtų jos būti taikomos įmonėms. E, gerai, kad šis klausimas keliamas, nes visuomet mes kalbame apie verslą, apie deramą stropumą. E, viskas aišku, bet jeigu viskas taip aišku, kodėl mes mm, e, kalbame apie tos dalykus, šalis turėtų užsim, siekti gyventinti deramos stropumo principus ir tokiu būdu siekti pelno. Ir tam tikros sąlygos turėtų būti iš anksto įmonėms nepriklausomai mažoms ar didelėms, ar jos veiktų tik ES ar už jos ribų. Jeigu mums atrodo, kad žmogaus teisės yra svarbios priemonės, tai turėtų būti sąlyga, dėl kurios nesiderama verslui pradėti veikti ir viskas korupcija labai e, svarbus elementas verslo žmogaus teisių e, kontekste. E, pavyzdžiui, tai kaip elgesi įmonės, pažiūrėkime, pramonė, kitus sektorius. E, mes matome, kad labai svarbus yra priežios institucijų vaidmuo e, politinių partijų, tai yra rinkimų finansavimas, tie dalykai yra susiję demokratinių sistemų legitimumas. Man atrodo, kad reikėtų labiau pasigilinti šį aspektą. Dar paskutinis dalykas, kurį norėčiau paminėti, generalinio teisingumo direktoravo veiklą. Džiaugiuosi, kad komisijos direktoratas e, siekia konkrečiau e, žiūrėti į žalos atlyginimo klausimus. Tai labai malonu paskutiniu metu, kad tai daroma. E, asfari nuomonė, aš manau, kad tai yra labai gera nuomonė ir manyčiau, kad visos atitinkamos ES agentūros turėtų e, atsižvelgti į tai. Dabar jungtinių tautų e, atitinkama darbo grupė rengia pasiūlymus dėl žalos atlyginimo ir taip pat žiūrima į Europos Sąjungos patirtį į žmogaus teisų padėtį. Vėliau šiais metais bus pristatytos rekomendacijos ir aš atvyksiu ir mes taip pat norėsime, kad būtų konkrečios priemonės pasiūlytos ne tik ES, bet ir kitoms šalims. Tu apsiribus, dabar ponas Ša. Labai ačiū. Ačiū už šiuos svarbius klausimus. E, pirmiausiai pakalbėsiu apie BLP plus stebėsienos mechanizmą. Kodėl mes sakome, kad tai svarbu mums Pakistanui? Kaip žinia, mes susidurėme dabar su labai dėlėmis problemomis vietoje. Uh, Viena iš didžiausių problemų yra terorizmo e, problema, daug problemų susijusių su saugumu, bet Pakistane gyvena 200 milijonų žmonių, didžiulė e, darbo jėga, 60 milijonų turime darbuotojų, bet taip pat tai yra didžiulės galimybės, kurios atsivėrė su BLP plus sistema ir dabar turime galimybės pagerinti darbo sąlygas bent jau tekstilės sektoriuje kuriame e, dirba 40 procentų mūsų darbuotojų dirbančių gamybos sektorėje. Europos Sąjunga mums yra e, paskirties e, teritorija, regionas eksportui. Ir dėl to mes sakome, kad atsiranda didžiulės galimybės ir norime, kad BLP plus sistema ir toliau mums galiotų. Bet aš suprantu, kad reikia įgyvendinti 27 konvencijas, kad būtų ši e, sistema taikoma, kasdien metai atliekama peržiūra. 2018 metų sausio mėnesį bus paskelbta kita ataskaita, viena jau ką tik tai patikrai vykdyta. Ir mes norime, kad BLP plus sistema būtų pratesta, bet aišku, norime ir kad pagerėtų darbo sąlygos. Ir aš įsivaizduočiau, kad BLP plus sistema turėtų atrodyti kitaip. Uh, E, reikėtų didesnių reikalavimų. Mes, tiksliau dabar yra labai platus reikalavimai, bet mes norėtume konkrečių rodiklių vertinimo svertų, kad būtų galima lengvai pamatyti, ar kažkas pagerėjo ar ne. Ir mes norime tą pasiūlyti BLP plus e, kontekste. Kitas dalykas klausimas dėl kiek ir kaip viskas įvyko, kas Mm, buvo pagrindinis variklis viso to. Noriu pasakyti, kad aš pristačiau kik atvejį, kaip vieną konkretų atvejį, daug neturėjome laiko aptarti jam, gal vėliau kada nors. Aš norėjau parodyti, kaip žalos atlyginimo principai veikia, kaip vienas iš pagrindinių principų. Matėme, kad susidarė didžiulis spaudimas. E, įvairiausios e, tarpinės kampanijos e, buvo pradėtos ir taip pat e, teismai Pakistane veikia ir dar noriu paminėti Vokietijos vyriausybę. Kik turėjo pradėti spręsti kompensacijų klausimą, nors Des verslas E, šiaip sako, kad kiti buvo atsakingi, pardavėjai, tiekėjai ir panašiai, bet kiek turėjo prisiminti savo atsakomybę už tai. Ir būtent e, pradėjus veikti e, vyriausybei Vokietijos, mes pamatėme vieną galbūt klasikinį pavyzdį, kodėl reikėjo pavyzdžiui laukti aukoms ketverius metus galėjo galbūt anksčiau Europos įmonės padėti veikti, reikėjo galbūt mechanizmo, kuris būtų palengvinęs dėrybas. Bet e, matėme, kaip viskas įvyko ir yra daug e, detalių, Tazrinį, Rana Plaza, e, Bangladeše. Daug kompensacijų buvo išmokėta kaip vienkartinės kompensacijos. Pakistane turime mes socialinės apsaugos sistemą, turime mechanizmus veikiančius vietoje Pakistane ir tai yra tarsi papildoma kompensacija, tai ilgalaikės pensijų sistemos. Tai yra išskirtinis atvejs, ne tik tai vienkartinės kompensacijos mokamas, bet ir pensijos bus mokamos šeimoms nukentėjusių. Mm Ir tai yra tarsi precedentas, jeigu įvyks tokių panašių nelaimių, bus galima vadovau, sekti šiuo pavyzdžiu. Ir manau, kad labai svarbu yra pasimokyti iš e, šios nelaimės. Ir jūs labai teisingai pastebėjote dar vieną dalyką. Aš sutinku, kad parlamento, Europos parlamento e, nariai Europos Sąjungos lygmenių uh, gali suvaidyti svarbu vaidmenį Vokietijos parlamentas Vokietijoje ir Pakistano parlamentas taip pat mūsų šalyje. Aš noriu matyti aktyvius parlamentus ir uh, mes siek, turime siekti reikalauti, kad įmonės laikytųsi žmogaus teisų principų. Jeigu pažiūrėsime į didžių įmonių profilį, jos pirmiausia siekia užtikrinti kuo didesnį pelną, bet jeigu tas pelnas uždirbamas darbuotojų gyvybių sąskaita, tai reikia kitaip žiūrėti. Ir tai reikia tarptautinių susitarimų nukreiptų į ateitį siekiančių pažangos ir taip reikia, kai kas sako, savanoriškų mechanizmų, kai kas nori įmonės e, ar kiti asmenys. Kol kas e, matome, kad e, privalomų reikalavimų nėra, bet reikia ieškoti būdų, kaip priversti įmonės veikti atsakingiau, galbūt reikėtų savanoriškų pagrindų taikyti privalomus principus. Uh, Ir aš tikiuosi, kad mes galėsime toliau dirbti kartu. Mes norime saugesnių darbo sąlygų e, aplinkos, kurioje būtų geriau apsaugotos darbuotojų teisės. Ačiū. E- Norėčiau padėkoti pranešėjams. Keitimasis nuomonėmis buvo labai turiningas. O dabar pereiname prie trečios darbo grupės. Tad e, trečios grupės pranešėjai dabar turėtų ateiti čia į prezidiumą. O išeinantiems pranešėjams dar kartą sakiau ačiū.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 Possiamo iniziare questo terzo e ultimo gruppo. Paskutinioji darbo grupė. Šioje darbo grupėje bus kalbama apie pažangą pasiektą jungtinių tautų tarp vyriausybinėje darbo grupėje, kuri e, kūrė e, teisinių požiūrių saistančią priemonę žmogaus teisų srityje, ES e, poziciją ir e, pilietinės visuomenės pozicija šituo klausimu tuo būdu e, dabar bus pristatytos. Mano minėta priemonė taip pat bus taikoma ir tarptautinėms įmonėms. Pristatau kalbėtojus, ponas Spinosas Salas, Ekvadoro nulatinis atstovas Ženevoje, ponas Ricardo Seri, e, išorės veiksmų tarnybos skyriaus e, vadovo pavaduotojas ir Karlos Lopes, tarptautinės e, teisininkų komisijos atstovas. Dėkuoju, po septynės minutės kalbėjimo laikas. Dėkoju. Mm, Dėkuoju iš kvietimą, norėčiau Jums pristatyti tarptautinės darbo grupės e, darbą, jos įgaliojimai, parengti tarptautinę e, teisiškai esančią priemonę apie tarptautinių įmonių veiklą ir kitas, e, kitų įmonių veiklą ir ta priemonė būtų susijusi su žmogaus teisų apsauga. Aš norėčiau perduoti mūsų ambasadorės Marijos Fernanda Espinoza, mūsų ambasadorės uh, uh, Ženevoje. Uh, sveikinimus. Atsiprašau vertėjų, neseksiu, neskaitysiu visos savo kalbos, nes diskusijos yra tokios įdomios, aš, kad aš norėčiau paprasčiausiai pristatyti jums tik pagrindinės mintis mūsų darbo, apie mūsų darbos, darbo grupės darbą girdėjau, kad buvo kalbama apie tai, kas turėtų būti savanoriška, kas turėtų būti privaloma. Ir um, norėčiau, kad jūs pagalvotumėte, kas būtų, jeigu mes numatytume įmonėms galimybę e, kad tai, kas būtų, viskas būtų savanoriška, pavyzdžiui, mokesčių mokėjimas ir kiek įdomu įmonių savanoriškai sumokėtų tuos e, mokesčius. Galima būtų padaryti tokį eksperimentą, bet vargu ar nors viena vyriausybė atsirastų, kuri būtų pasirengusi daryti tokį, gyventi tokį eksperimentą. Ir prieš keletą valandų buvo keliamas tas klausimas, jeigu mes būtume pasiekę tam, esame pasiekę tam tikras normas, kuriuose privalomos ir kodėl negalime to padaryti žmogus teisų sitie. Aš manau, kad tikrai galime sutarti dėl dokumento. Tai neaišku, nėra lengva užduotis, nes yra daug svarbių politinių elementų. E, ir dėl to galbūt nebus lengva įgyvendinti įgaliojimus, kuriuos mums suteikė dar žmogaus teisų taryba. Uh, bet mes jau nemažai ką esame padarę ir norėčiau pasakyti, kad pagal rezoliuciją 26.9 mūsų darbo e, grupės pirmos dvi užduotis buvo pirmiausia surenkti e, du susirinkimus, per kuriuos būtų keičiamasi nuomonėmis ir tie susirinkimai buvo surenkti ir iš tikrųjų matėme, kad e, daug buvo pasipriešinimo, viskas buvo vieša, iš archyvose gali susipažinti su medžiaga ir uh, buvo pasakyta, kad nebuvo norima, kad kai kurie dalykai būtų įtraukti į darbo tvarkę ir ES priešinosi tam tikriems dalykams ir turėjo palikti salę dėl tų ginčių. Antram posėdžiui mes buvome geriau pasirenkę, dirbome konstruktyviau ir mums pavyko sutarti dėl teksto gana neblogo, kuris e, yra tarsi mūsų darbo programa ir Taigi antras mūsų sutikimas buvo visai neblogas ir jisai sudarė mums tarsi pagrindą, pagrindą rengiantis trečiam posėdžiui, kuris bus nepaprastai svarbus arba sesija trečioji. Ji vyks nuo spalio 23-28 ir pirmininkaujantys šalis turi pateikti dokumentą, kuriame atsispindės pagrindiniai elementai E, svarbiausia diskusijose, kad būtų galima pradėti esminės dėrybas e, siekiant parengti privalomą dokumentą, kuris galios įmonėms e, žmogaus teisų srityje. E, kai kas, kaip supratau, salė galvoja, kad galbūt privaloma priemonė nėra e, būtinas dalykas, bet aš manau, kad aplinkybės jums verčia e, to siekti. Pirmiausia, reikia galvoti apie žmogaus teisės ir prisiminti, kad žmonės nukentėję nuo pažeidinėjimų lieka be išeities. Ir pasižiūrėkime, kas vyksta dabar. Jeigu bus taikomos savanoriškos, uh, normos reikalavimai. Egzistuoja labai daug įvairių atsverių, nėra vienos loginės grandinės, kad įmonės žinotų, kokius principus įgyvendinti. E, kartais įmonės sako, kad jos paprasčiausiai nežino, kokių reikalavimų reikia laikytis, kad būtų užtikrintos žmogaus teisės. Ir mes turėtume turėti bendrą kažkokį dokumentą, kad visi galėtume jį taikyti. Ir tai nebus e, kelias žemyn prasčiausių standartų, menkiausių standartų taikymas. Mes turime galvoti apie tokius standartus, kurie būtų naudingi ir įmonėms ekonominė prasme. Uh, Ir galima užtikrinti tokius dalykus. Dėl to Ekvadoras galvoja, kad gera išeitis būtų užsitikrinti standartą bendras visiems taikomas ir galiojančias normas. Ir e, mes e, laikomės e, pagrindinių principų, jie jau egzistuoja, bet man bet tai yra savanoriškos e, normos. Pavyzdžiui, e, nukentėję nuo žmogaus teisų pažeidinėjimų ne visuomet gali užsitikrinti savo teisės. Europos parlamentas yra taip pat patvirtinęs rezoliuciją dėl tekstilės sektorės. Aš norėčiau pasidžiaugti tuo dokumentu, kuo nuoširdžiausiai, nes jame atsispindi labai daug elementų, apie kuriuos mes jungtinių tautų kontekste kalbam. Aš norėčiau dabar kalbėti apie uh, kiekvieną iš tų elementų, bet kalbama apie e, nukentėjusius nuo žmogaus teisų pažeidinėjimų, kalbama apie ranaplasą nelaimę. Jūs tikriausiai žinote apie tai, nes esate ekspertai, bet kiek e, aukų gavo kompensaciją, kiek, kokią, kokią sudarė kompensaciją? E, kokią sumą sudarė kompensacija. Tai yra 600 e, dolerių už mirusi žmogų ten, žuvusi žmogų. Ir mes turėtume e, siekti pagerinti padėtį. Reikia taip pat užtikrinti geresnės sąlygas. E, ir ES valstybės narės gali pirmosios siekti įgyvendinti šį uždavinį nes ES jau gali e, imtis tam tikrų priemonių, kurių norėtų ir kitos pasaulio šalis. Kai kalbame apie jungtinės tautas, mes ne kalbame tik apie 28 ar dabar 27 valstybės narės, bet kalbame apie kažkokią visumą, apie e, principus, kuriuos būtų galima taikyti ir Azijos, Afrikos valstybėse. Reikia padėti e, įdėkti tas e, normas. Ir šiandieną anksčiau buvo kalbama apie Ekvadoro ir apie tam tikras, e, tikrus atvejus, nebaudžiamumo atvejus. E, tai ne tik Ekvadore, bet ir kitur vyksta, kai e, žmonės negali užsitikrinti kompensacijų. Vattenfall, Švedijos įmonė, taip pat Vokietijos įmonės, tabako bendrovės yra sukėlusios atnešęs žalos darbuotojams. Uh, Ir aš baigdamas norėčiau pasakyti, kad šiuo metu e, labai rimtai Ekvadoras dirba, e, padeda daug ekspertų mums ir mes reng, baigėme parengti jau pirmąjį juodraštį šio teksto, svarstysime į per atinančius mėnesius ir e, noriu pasakyti, kad tai turėtų būti pagrindas esminėms dėryboms to saistančio instrumento. E, priemonės, bet jeigu nebus politinės valios, mes nieko negalėsime padaryti. Reikėtų, kad Europos parlamentas ir toliau e, siektų prisimti įsipareigojimus kaip kad visuomet, nes tai nėra Ekvadoro iniciatyva kaip atskiros šalies, tai yra priemonė, kuri e, užtikrintų žmogaus teisės. Mes turėtume galvoti, kaip apsaugoti žmogų, kai matome e, asmenį, vaiką, tai turime suvokti, kad tai yra žmogus kiekvien atskiras žmogus ir turime apie tai galvoti. E, kažkas sako, kad privalomos e, normos reikalavimai pakenktų įmonėms. Tikrai aš nemanau, manau, kad tai būtų naudinga visiems, nes dabar matome socialinį dempingą ir matome, kad daug kas nesilaiko taisyklių. Ačiū. Muchas gracias. Ricardo Serri. Prego. Ricardo Serri. Um, just, uh... Ačiū. Labą dieną. Noriu padėkoti už kvietimą ir galimybę dalyvauti šiame seminare. Jis tikrai išsamus. Visą popietę klausėmės įvairių nuomonių, įvairių variantų, įvairių elementų, kurie, kurie prisideda prie diskusijos. Kaip jau sakiau, diskusija labai plati. Aš turėčiau dabar pristatyti ES poziciją e, tarp vyriausybinėje darbo grupėje. Aš dirbu Europos išorės veiksmų tarnyboje, Briuselėje. E, šiai tarnybai tenka vaidmuo derinti valstybių narių pozicijas daugia šalėje sistemoje. E, mes tengiamės suvienyti valstybės narės ir patvirtinti bendras pozicijas dėl žmogaus teisų klausimų Ženevoje ir mes tai darome kartu su savo delegacija, kuri mums ten atstovauja. Dabar keletą žodžių apie tai, ką ką tik sakė ponas Espinoza, e, kalbėdamas apie ES vaidmenį e, diskusijoje ir darbo grupėje. E, buvo pasakyta, kad praeitie būta nesutarimų dėl to, kai buvo formuojama darbo grupė, buvo parengta rezoliucija, buvo balsuojama ir ES išreiškė didelių abejonių dėl Ženevos proceso e, įgyvendinimo ir mes balsavome prieš rezoliuciją. Bet manau, kad mano kaimynas galėtų patvirtinti, kad mes tengiamės konstruktyviai diskutuoti Ženevoje ir jau porą metų nuo pirmojo grupės susitikimo 2015 metais mes dalyvavome diskusijos su, su Ekvadoru ir kitais partneriais Ženevoje. Tuo metu mūsų pagrindiniai argumentai buvo štai kokie ir aš džiaugiuosi, kad kliūtis buvo įveiktos. Mūsų pagrindiniai argumentai buvo susijęti su e, sutarties taikymos rytimi. Mes iš pat pradžių sakėme, kad nepritarėme pozicijai, kad tai turi būti skiriama tik daugia nacionalinėms korporacijoms. Mūsų nuomonė, žmogaus teisų pažeidimus dažnai daro vietos nedidelės bendrovės ir mes tai labai akcentavome. Mes taip pat akcentavome, kad jungtinių tautų pagrindinių principų negalime užmiršti. Jie yra tai, ką mes šiuo metu turime. Ir, kaip sakė kolegos iš komisijos, Ir turbūt e, šiandien diskusija buvo pasakyta, kad jungtinių tautų pagrindiniai principai yra konsensuso rezultatas, jie nėra privalomi ir tai nėra tobulas atsakymas, bet tai yra vienintelis e, atsakymas, kurį dabar turime. Bet mūsų nuomonė reikia įtraukti visas įmonės, reikia neužmiršti UNGP ir apie tai turi būti diskutuojama Ženevoje. Ir aš labai džiaugiuosi, kad kartu su savo partneriu Ekvadoru ir kitais Ženevoje mes sugebėjome susitarti ir praėjusiais metais spalio mėnesį ES įsiliejo į šią grupę, mes dalyvavome jos posėdį ir manau, kad konstruktyviai prisidėjome. Taip pat buvote informuoti, kad pagal rezoliuciją pirmieji du darbo grupės posėdžiai iš esmės yra žvalgomojo pobūdžio. Mes nedalyvavome pirmame posėdėje, bet dalyvavome antrame ir labai džiaugiamės, kad vykusios diskusijos su įvairiais akademikais, vyko diskusijos įvairiais akademikais, taip pat su pilietinė visuomenė. Tokia yra dabartinė padėtis. Žinoma, aš turėčiau kažką pasakyti ir apie būsimus mūsų veiksmus, bet e, iš esmės apie juos jau užsiminė kolega iš Ekvadoro. E, mes tikimės, kad bus pateiktas pasiūlymas ir gal kad galbūt diskusija bus susiaurinta ir sutelkta į konkretesnius dalykus E, šis klausimas yra nepaprastai platus ir sudėtingas ir jam spręsti reikia mm, techninių gebėjimų. Diskusija techninių požiūrių yra labai sudėtinga, čia nepakanka diplomatų. Taigi manau, kad vyks ir techninės diskusijos, valstybės narės yra pasirengusios juose dalyvauti. O kalbant apie valstybės narės, tikrai galiu pritarti kolegai. Jei pažvelgtume į praeitį, aš pats su šio klausimu dirbu maždaug trejus metus, bet pats nesu e, techninis ekspertas, e, esu labiau eurokratas. Ir jeigu pagalvotume, kokia yra dabartinė padėtis, kaip vyksta diskusija, kaip visuomenė informuojama E, apie šiuos klausimus manau, kad daug kas pasikeitė per pastarosius keliarius metus. Ir vien jau tai, kad dabar jau yra atskira grupė dirbanti su šiuo klausimu, tikrai prisidėjo prie informatumo apie šią problemą didinimo. E, vyksta diskusijos šiandien, vyko diskusijos parlamente ir anksčiau. Aš juose dalyvavau, dalyvavo kiti kolegos, taip pat komisijos atstovai. Ir manau, kad artimiausių metų išryškės konkretesnis ir konstruktyvesnis požiūris, bus teikiami pasiūlymai. Ir noriu akcentuoti tai, ką sakė kolegė iš Europos komisijos. Dabar turime pagrindinių teisų agentūros ataskaitą ir nuomonę apie galimybę pasinaudoti teisingumu. Tai labai aktualu ir šioje diskusijoje. Labai tikiuosi, kad pasiekėme lūžio tašką, bet kuriuo atveju tai yra svarbus etapas ir džiaugiuosi, kad tarybos išvadose praėjusiais metais dėl verslo ir žmogaus teisų buvo daroma nuoroda į pagrindinių teisų agentūrą. Mes dabar jau turime galimybę apie tai diskutuoti ir išplėsti šį klausimą ateityje. Tik tokie darbai vyko Taip dirba valstybės narės. Pavyzdžiui, Prancūzija neseniai paskelbė savo nacionalinį veiksmų planą. Žinau, kad tai nėra e, diskusijų dėl pačios, susijęs su diskusijomis dėl pačios sutarties, bet manau, kad tai yra vienas žingsnis žengiant pirmin. Taigi tiek būtų apie darbą su valstybėmis narėmis, žinoma, galiausiai pačios valstybės narės turės priimti oficialų sprendimą e, tarp vyriausybinėje darbo grupėje pozicija tik formuojama. Na, vyko, pavyzdžiui, šiandien e, susitikimas taryboje, žmogaus teisų darbo grupės susitikimas taryboje. Šis klausimas dar bus nagrinėjamas iki Liepos mėnesio. Dabar bandoma apsispręsti, bandoma gilintis į techninius dalykus, apie tai, apie ką turi būti kalbama sutartyje. Sprendimų dar nėra, tačiau diskusijos juda pirmin ir prie to prisidėjo ir mūsų darbas pastaraisiais metais. Lopez, reigo. Ačiū dabar ponas Lopez. Euh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Man didelė garbė kalbėti šiame posėdėje atstovaujant tarptautiniai teisininkų komisijai. Aš e, esu parengęs savo pranešimą anglų kalba, tai dabar angliškai ir perskaitysiu tą pranešimą. Taigi paaiškinsiu, kas yra traptautinė juristų komisija ir kokie yra mūsų darbo tikslai, kad suprastumėte, e, kaip mes dirbame. Taigi e, tai yra traptautinė organizacija, kurioje dirba 60 garsių juristų, ji pasisako už įstatymų viršenybę, ji buvo įsteigta 1952 metais, kai siautė šaltasis karas. Mes, tarp mūsų narių yra nepriklausomos e, teismų organizacijos, mes stengiamės užtikrinti pagarbą teisininko profesijai. Ir tuo metu, kai pradėjome dirbti, e, mes iš pat pradžių prisidėjome prie tarptautinių žmogaus teisų sutarčių rengimo. Tos sutartys dabar sudaro e, dabartinę žmogaus teisų sistemą. Ir iš, turbūt ne, nenustepsite išgirdę, kad iš pat pradžių ICJ pasisakė už tarp, tarptautiniu mastu privalomą teisės aktą dėl verslo ir žmogaus teisių. Mes esame įsipareigoję siekti, kad būtų sukurta veiksminga e, teisinė sistema. Taip pat mes remiame tarptautinės e, žmogaus teisių institucijas ir teismus, kurie yra labai svarbus ginant žmogaus teisės. Ir e, sprendimas, e, jungtinių tautų sprendimas e, e, renkti tarptautinę sutartį dėl verslo ir žmogaus teisių atveria galimybę labiau užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms verslas, ypač tarptautinės korporacijos, turi galimybę daryti įtaką žmogaus teisėms ir jų užtikrinimui, tačiau verslo įmonių e, veikla iki šiol nebuvo tinkamai reglamentuota tarptautinėse žmogaus teisų e, aktuose ir tarptautinės valdysenos srity, tarptautinė valdysena šioje srityje smarkiai atsilieka. E, pasaulinė sutartis šioje srityje yra tai, ko jau daugelį metų siekia pilietinės visuomenės organizacijos. Mes esame įsitikinę, kad tokia sutartis teigiamai prisidėtų prie žmogaus teisių, kaip įvairios kitos žmogaus teisų sutartis padidino pagarbą žmogaus teisėms įvairiose pasaulio kampeliuose. ICJ mano, kad visi partneriai turėtų būti suinteresuoti siekti bendro tikslo, tai yra ginti žmogaus teisės. Uh, ir ES ir ES valstybės narės čia galėtų rodyti pavyzdį. Dėja, jos to nedaro. Yra daug prieštaravimų ir klausimų apie tą būsim galimą sutartį. Daugelis žmonių norėtų suprasti, kaip, kokios papildomos naudos ji duotų e, įtvirtinant standartus, kaip ji papildytų kita, kitus procesus. Kai kurios ES valstybės narės mano, kad ta sutartis galėtų prieštarauti jungtinių tautų pagrindiniams principams su NGP. E, ICJ ir dauguma pilietinės visuomenės organizacijų ir valstybių, kurios pasisako už sutarties procesą, sutinka, kad UNGP yra tikrai vertingi principai ir kad sutartis turi juos papildyti, o ne jiems kenkti. Tačiau mm, iki šiol e, sutarties priešininkai nesugebėjo pateikti ne vieno tvirto argumento, e, kad e, sutartis būtinai prieštarautų NGP. Mes taip pat neišgirdome jokių paaiškinimų, kaip tai galėtų sukelti konfliktą. Ši sutartis neturėtų prieštarauti UNGP. Priešingai, mes manome, kad ta sutartis padėtų siekti UNGP tikslų, padėtų geriau ginti žmogaus teisės verslo srityje. ES ir ES valstybės narės galėtų aktyviai dalyvauti ir taip prisidėti prie e, konflikto pavojaus mažinimo ir užtikrinti papildomumą. Taip pat tai yra išreikštas susirūpinimas dėl naujos sutarties taikymos ryties atrodo, kad bandoma apsiriboti tik daugia nacionalinėmis korporacijomis. Iš tikrųjų, čia yra tam tikro netikrumo. E, Tarptautinė juristų organizacija mano, kad visos verslo įmonės turėtų patekti į naujos sutarties taikymos rytį, tačiau mm, ypač e, dėmesį reikėtų atkreipti į konkrečius iššūkius, kurių kelia tarp valstybinių transnacionalinių korporacijų veikla. Ir čia, manau, reikėtų konstruktyvaus dalyvavimo, o ne pasivumo. Kalbant apie turinį, žinoma, tarptautinė sutartis turi numatyti prievolės valstybėms ir įmonėms. Tačiau pagrindinė nauda turėtų pasijusti, numatant teisų gynimo priemonės ir prieigą prie teisingumo, e, kur E, egzistuoja didžiausi poreikiai ir kur akivaizdžiai nepakanka jungtinių tautų pagrindinių principų. Ir siekdama, siekdamos įveikti tą e, spragą Europos Sąjunga, Europos taryba, e, kitos organizacijos ėmėsi svarbių iniciatyvų. Pavyzdžiui, Europos tarybos ministrų komitetas 2016 metais patvirtino rekomendaciją rekomendacijas dėl verslo ir žmogaus teisų. Ten ypač patikta detalių rekomendacijų dėl prieigos prie teisingumo. Be to, e, Europos taryba paragino valstybėms išplėsti savo teismų jurisdikciją, kad teismai galėtų nagrinėti civilinius skundus išplaukiančius iš Europos įmonių filialų veiklos užsienyje. E, kai taip pat E, teismai turėtų nagrinėti bylas, kai nėra galimybės kreiptis į kitą teismą, kuris e, užtikrintų e, teisingą teismo procesą. Europos taryba taip pat rekomenduoja įvairias priemonės, sudarančias sąlygas grupėms teikti skundus, taip pat numatoma teisinė pagalba ir kitos priemonės, kad būtų užtikrintas teisingas procesas. Be to ir žmogaus teisų vyriausiojo įgaliotinio biuras pateikė panašių rekomendacijų. Apie tai kalba ir Europos pagrindinių teisų agentūra. Visos tos rekomendacijos gali būti įgyvendintos e, e, Europoje, Europos valstybėse, tačiau tai nepadės įgyvendinti bendro tikslo, tai yra kovoti su žmogaus teisų pažeidimais, kad ir kur jie būtų daromi. Mums reikia veiksmų visose žemynuose. Ir Europos tarybos rekomendacijos e, bei kitos rekomendacijos rodo, kad yra plačiai sutariama dėl šių priemonių. ES valstybės narės galėtų pasisakyti už tai e, jungtinių tautų diskusijose, tačiau iki šiol jos e, tyli ir yra pasyvios. Nors e, pagrind... šios sutarties dėmesio centre yra prieiga prie teisės gynimo priemonių ir teisingumo, mes manome, kad e, joje turėtų būti kalbama ir apie įmonių prievolės ir atsakomybę. Ir e, e, viena priemonė, kurią būtų galima svarstyti, e, yra mm, e, privalomos e, prievolės verslui numatyti e, E, tvarką, kaip turi būti užtikrinamas e, deramas tropumas žmogaus teisų srityje. Ir čia geras pavyzdys yra e, Prancūzijoje neseniai patvirtintas Devoir de Vigilance įstatymas. Panašias priemonės svarsto Niderlandai, kitos valstybės narės. Aš manau, kad būsimoje sutartyje reikėtų numatyti taip pat ir abipusę teisinę pagalbą tyriant ir baudžiant už tarpvalstybinius nusikaltimus. Visos pasaulinės sutartys, pavyzdžiui, korupcijos srityje, pinigų plovimo srityje, numato e, išsames nuostatas dėl tarptautinio bendradarbiavimo. Manau, kad e, ir šioje sutartyje būtų galima numatyti stebėsenos ir ataskaitų teikimo prievolės e, Mano organizacija yra parengusi keletą rekomendacijų, jos yra paskelbtos. Aš manau, kad e, jums yra išplatintos, e, išplatinta keletas tų rekomendacijų egzempliorių. Aš savo pasisakymą norėčiau baigti pakalbėdamas apie verslą. Mūsų organizacija visada e, sakė, kad procesas turi būti atviras ir įtraukti visus. Ir net jeigu ši sutartis ir būtų tarp vyriausybinė, reikia įsiklausyti į verslo įmonės ir e, Tarptautinė juristų organizacija ir kitos žmogaus teisų organizacijos ragina įmonės labiau domėti šio procesu ir ieškoti būdų, kaip jame dalyvauti. E, ši sutartis e, galėtų tapti labai svarbia priemonė Europos verslui kalbėti raginti patvirtinti pasaulinės taisyklės užtikrinančias pagarbą žmogaus teisėms. Aš manau, kad mm, mes prisidėtume prie vienodų konkurencinių sąlygų, jeigu sukurtume bendrą standartą. Vyriausybėms tai taip pat turėtų būti svarbi priemonė užtikrinant vienodas konkurencinės sąlygas verslui pasaulinėje rinkoje. Ir, e, tai taip pat e, e, būtų ir tvarumo e, sąlyga ekonominės globalizacijos sąlygomis. Ačiū. Dėkui. Mums dar liko apie 10 minučių. Jeigu kas nors norėtų pasisakyti, Marija Rena. Taip, aš kalbėsiu prancūziškai. Dėkoju už visą pateiktą informaciją. Aš asmeniškai visiškai pritariu sutarčiai. Aš e, esu iš tų kolegų INTA komitete, kurie daug dirba žmogaus teisės klausimais ir aš visą laiką sakau, jog prekyba turi būti tokia priemonė, kurios pagalba mes taip pat turime siekti ir žmogaus e, teisų įtvirtinimo. Uh, kol kas e, Tartautinės prekybos komitetų netaip daug narių. Tai sako, bet aš ir toliau kartoju tą mintį. Aš e, ne visiškai esu įsitikinęs, jog jūsų argumentas, išorės veiksmų tarnybos argumentas, pagal kurį ES tik tai balsavo e, prieš tą iniciatyvą, yra tinkamas argumentas. Aišku, jūs turbūt negalite mums pasakyti, kokie yra kiti jūsų sumetimai, dėl kurių jūs taip e, nusprendėte. Aš e, dabar, kuomet jūs kalbėjote apie konfliktus tarp, tarp e, pagrindinių principų ir sutarties prieštaravimus, nesu įsitikinusi, jog šis argumentas taip pat yra stiprus. Mes turime prisiminti, kad e, aš e, parlamente kovoja už tai, kad būtų įvesta deramos tropumo priemonė e, konfliktinėse zonose išgaunamų mineralų klausimų. Taip pat e, buvo tada e, pasakyta, kad nereikia liepsti MVI ir ypač mažiausių įmonių ir viskas apsiribojo e, didžiosiomis įmonėmis ir buvo kalbama apie vertės grandinę ir ir, ir daugiausia iš tikrųjų yra e, apimta daug tarptautinių bendrovių, bendrovių mažoms ir vidutinėms įmonėms tai netaikyta. Ir Aš žinau, kad jūs turite apibendrinti valstybių narių pozicijas. Galbūt galėtumėte pasakyti, kurios valstybės palankiau žiūri, o kurios nelabai palankiai į tą iniciatyvą. Tai tada galbūt mums pasidarys aiškiau, uh, E, kokia yra padėtis ir kuo buvo remiamasi diskusijose dėl tos sutarties. Tai čia pirmas klausimas, kuris susijęs su išorės veiksmų tarnyba. Nuo pat diskusijų pradžios aš šiandien girdėjau būdvardį sudėtinga. Sudėtinga dirbti žmogaus teisų srityje. Taip, iš tikrųjų, aš manau, kad tai nėra lengva darbo sritis. Ir nėra lengva čia įtvirtinti e, privalomo pobūdžio priemonės. Tačiau, kuomet kalbam apie, pavyzdžiui, taisyklės taikomas e, ki, kilmiai, arba kai kalbam apie augalų apsaugos standartus, e, vartotojų apsaugos standartus ar, ar, ar sveikatos apsaugos standartus, tai taip pat yra labai sudėtingos sritis, tačiau vis dėlto juose yra taikomos e, privalomos priemonės. Kodėl, kuomet kalbam apie Europos vartotojų apsaugą, mes vis dėlto sugebame taikyti tokias priemonės, o kai kalbame apie žmogaus teisės, tų, kurie yra ne Europoje, kurie gyvena Bangladeše ir kurie žūsta Rana Plaza e, įvykiuose, ar, ar, ar tos žmonės, kurie, kurie dirba Indijoje ar kitur, šachtose, tie žmonės žūsta Taip pat, taip kaip galėtų žūti Europos piliečiai dėl netinkamo maisto, pavyzdžiui, ar maisto saugos nesilaikymo. Ar žmogaus teisės yra sudėtingesnės, sudėtingiau gyvendinamos negu augalų apsaugos e, taisyklės ar sveikatos apsaugos ar vartotojų apsaugos taisyklės. Šita tema aš kol kas, nagrinėjant šitą temą, aš nežinau, koks generalinis direktoratas yra e, kompetentingas šituo klausimu ir koks komisijos narys tuo užsijima. Ir kuomet nėra tokio aiškaus pašnekovo, labai sunku, su kuo komisijoje reikia bendrauti šito klausimu. Ir norėčiau komisijos paklausti, kaip yra šito klausimu, tai bus daug lengviau tuomet ir Europos parlamentui, ir nevyriausybinėms organizacijoms, kuomet jos e, žinos, į ką reikia kreiptis siekiant e, konkrečių rezultatų, sprendžiant šitos mums rūpiamus klausimus. Dėkuoju. Aišku, šiandien e, pasisekė jums, kad e, esate Europos parlamente ir taip domimasi šitais dalykais. Ponas Koravo, dėkoju. Visų pirma, aš e, taip pat norėčiau pritarti tam klausimui, kurį pateikė Marija Arena komisijai, nes e, prieš keltą valandų mes e, susitikome su komisijos e, nariu Mimica ir vis dėlto taip ir nepavyko įsiaiškinti, kas yra kompetentingas šituo klausimu komisijoje. Tad e, reikėtų pasistumėti į priekį šito klausimo ir kad komisija patikslytų. Dabar norėčiau paklausti ambasadoriaus ir kalbėsiu ispaniškai kad geriau suprastume vienas kitą. Tad aš e, norėčiau paklausti Ekvadoro e, ambasadoriaus. Norėčiau, aišku, Jums padėkoti taip pat už tai, ką Jūs sakėte apie parlamento veiksmus. Deja, parlamento pozicija šito klausimu skiriasi nuo komisijos pozicijos. komisija ne kažkai ką yra nuveikus šioje srityje. Ir kol bus priimtas e, sprendimas dėl saistančios teisinio požiūrio priemonė, priemonės, ar ES reikėtų kurti savo priemonę, laukiant, kol bus sukurta, sukurta tarptautinio masto tokia priemonė. Ką Jūs manote, ES turėtų daryti ir kokia yra ES dėrybinė pozicija? Aš žinau, kad nebus lengva atsakyti į tą klausimą, tačiau vis dėlto mums labai svarbu suprasti šitos dalykus. Dėkuoju. Aš matau, kad komisijos atstovas yra susijaudinęs. Vieną minutę atsakymui. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, atsakysiu poniai arenai ir esu pasirengęs. Pirmininkas man nesuteikė žodžio anksčiau, bet aš galiu e, ir dvišalių pagrindų pasikalbėti šito klausimu privačiai e, už salės durų, jeigu reikės. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs pateikėte tą klausimą. Nuo 2000 metų generalinis direktoratas, kuris koordinavo uh, visą šį procesą kartu su Ample direktoratu yra direktoratas, įmonių direktoratas. Aš esu e, tik tai e, direktorato direktorius 20 metų, kuklus direktorius. Yra iš viso aštuoni ar devyni direktoratai, kurie dirba e, E, šioje srityje kartu. Bet aš sutinku su jumis, reikėtų tą valdyseną truputį pakoreguoti. Ir vicepirmininkas Timmermans ir kiti kolegos taip pat e, įsipareigojo 16 metais e, dėl komisijos pirmininko pavaduotojo kuris e, pirmininkaus tai platformai, kuri užsims šito klausimu. Tai yra susiję ir su 30 metų darbo atvarkė, ir su e, e, visomis dabar esamomis e, iniciatyvomis, verslas ir žmogaus teisės, ir, ir, ir kitos panašios iniciatyvos į tai įeina. Tad mes visuomet dirbame šitais klausimais ir poniai Miner, jūsų kolegiai, aš jau keletą kal, kartų siūliau, jog sutinku jai e, paaiškinti tuos dalykus, bet su sąlyga, kad dalyvaus e, ir daugiau atstovų iš, e, bent po vieną atstovą iš kiekvienos parlamento frakcijos. Ir e, kaip ir anksčiau sakiau, aš sutinku už salės durų pasikalbėti šitais klausimais. Tai įmanoma iki gegužės 31 dienos, nes paskui aš išeinu į pensiją. Ši tema nuo 2000 metų beje yra mano prioritetinė ir labiausiai um, mėgstama tema. Dėkoju. Ir dabar atsakymams žodis pranešėjams. E, 3-4 minutės maksimum kalbėjimo laikas. Dėkoju už klausimus. E, tai, ką pasakė e, ponas Korau yra labai sudėtinga, tikrai e, klausima politinės nuomonės, bet aš pabandysiu atsakyti. Europos parlamento e, pozicija yra kitokia negu e, tarybos, aš suprantu, nes e, tai visiškai logiška ir suprantama. E, Ir ką mes matėme per tarptautinės darybas, dažnai ES pradeda e, nuo pozicijų, kurias pakeisti atrodo gana sudėtinga, bet paskui darybų metu keičiasi pozicija ir e, ji bando ieškoti tam tikro konsensuso. Aš tą sakau dėl to, kad mačiau, kaip vyksta daugybė darybų, pavyzdžiui, dėl gyvsidabrio. Mm, pasiūlymus pateikė e, Latinų Amerika ir buvo siekiama į konvenciją dėl e, gyvsidabrio įrašyti e, nuostatą dėl sveikatos ir nepaprastai stipriai tam priešinos ES, JAV, Kanada, o diskusijos buvo sudėtingos kurį laiką ir galiausiai pamatėme, kad E, pradėta mąstyti plačiau apie tai ir dėja, galiausiai mums pavyko e, e, tą nuostatą straipsnį rašyti ir tas e, straipsnis apie sveikatą buvo e, sulaukė labiausiai didžiausio pritarimo, o paskui girdėjome iš Europos Sąjungos, kad kritikuota buvo tas straipsnis dėl to, kad pernelyg silpnas ir kad reikėjo jį sustiprinti. E, Ir matote, e, pirmiausia, parlamentas e, galėtų pasižiūrėti į tas iniciatyvas, būtent jūs siunčiate tuos signalus. Reikia e, pripažinti taip, kad tos te, normos standartai, kurie egzistuoja, yra geri, bet jie nėra privalomi. Ir mes turėtume kaž, siekti kažkokiu būdu pasi, patvirtinti bendras taisyklės mes, Ekvadoras ir nek mes to norime. Aš norėčiau paminėti e, Kongą. Buvo pasitė, mes neturime jokių taisyklių, mes norime turėti tokį skėti, kad galėtume bent jau e, pasiremti tuo taisyklių skėčiu. Ir e, paskui sakoma, kad mes kitų neišklausome ir jūs sunkiai įsivaizduoja, kas paskui vyksta tam tikrų šalių pozicijos jau yra aiškios ir mes net nebandome nieko keisti, bet su ES mes galime žengti kitų e, kelių. Mes matome, kad dabar yra tam tikro nestojimo, bet vyksta pakankamai konstruktyvus to pačiu dialogas ir jau pažengėme į priekį nesikerta iš esmės mūsų pagrindiniai požiūriai ir mes naudojamės tais e, pagrindiniais principais jungtinių tautų e, dirbdami, kadangi tai atitinka mūsų tikslus. Ir vienbalsiai, kaip sakiau, buvo patvirtinti e, pagrindiniai principai, bet žmogaus teisų taryboje neegzistuoja vienbalsiškumas. Ir Šiaip kol kas girdėjome, kad matome, kad nėra vienbalsiškumo, nes jeigu jis būtų, mes visi balsuotume už pasiūlytus dalykus. Mes girdėjome Žinome, kad buvo balsuojama dėl 20, rezoliucijos numeris 269 buvo balsuojama. Ir tikrai tai yra demokratiškas mechanizmas, kaip kad, e, pavyzdžiui, panašiai veikia Europos parlamentas priimimas rezoliucijas. Ir aš norėčiau, kad būtų dirbama toliau, kad jūs paremtumėte šią iniciatyvą, nes tai yra pirmiausia žmogaus teisų vardan daroma. Prašom. Keletas klausimų buvo skirta man. Iš tikrųjų labai sudėtinga šis klausimas ir akivaizdžiai matyti, kad tai nėra kažkokie blogi ketinimo dienoras kažką padaryti. Niekas tikrai tyčia kažko nevengia. Bandome mes iš savo pusės tikrai padaryti uh, E, kaip galima daugiau ir Pedro žino, kas padaryta pastarysiais metais, tačiau šis konkretus klausimas yra nepaprastai sudėtingas. Jeigu viskas sudėsime į vieną paveikslą, visų disku, visi visų diskusijų elementai bus sudėti, tai gal būtų aiškiau pamatyti, kaip viskas sudėtinga, bet aš e, išklausiau pasiūlymų, kažkas jau kažką bandoma sujungti ir dar vienas dalykas procedūriniai dalykai, apie kurius nekalbėjau. Sakiau tik tai, kad tai yra klausimas susijęs su politiniu pirmiausiai procesu, e, galvant apie žmogaus teisų tarybą, kaip viskas vyksta. Tai yra e, politinių diskusijų vieta taip pat. Mes 14 metais kalbėjome apie pagrindinius principus, kurie e, tik pradėjo buvo veikti, treji metai buvo praėję nuo jų patvirtimo, tai buvo didžiulis, aišku, pasiekimas, nes prieš tai nebuvo nieko. Ir į tai buvo atsižvelgta, bet mes bijojame, kad tas politinis procesas uh, pademonstravo benelik didelius skirtumus. Ir būtent dėl to mes labai skeptiškai žiūrėjome į tai. Taip pat tikriausiai jums netinka mūsų pozicija e, prieš dvius metus ir galiausiai mes jį priimtina tapo mūsų partneriams, mes buvome labai kritikuojami stipriai, bet dabar e, turime savo grupę, kuri sutiks po kelių mėnesių ir mūsų darbo tvarkė bus platesnė negu anksčiau. Taip pat kalbėsime ir apie jungtinių tautų pagrindinius principus žmogaus teisų srityje. Galbūt kažkada atsiras sutartis, bet gali prireikti labai daug metų, nes toks yra gyvenimas. O E, kol kas neturėsime nieko išskyrus tuos bendrosius principus, tai yra bendri kriterijai. Mes visi jiems pritarėme ir tai jau yra neblogas dalykas, bet mes neturėtume uh, išmesti uh, visų, atsisakyti visų gerų dalykų. Labai atsargiai žiūrė, turime žiūrėti į tai. Aš nežinau, ar tikrai aš atsakiau į klausimą, bet tai pasiko ne todėl, kad aš nenoriu pasakyti, kuri šalis labiau pritarė sutarčiai, kuri mažiau. Aišku yra tai, kad valstybės narės ES nenori tos starties. Tai yra faktas. Mes nebalsavome dėl tos rezoliucijos dėl keleto priežasčių, galbūt todėl, kad tai nebuvo mūsų iniciatyva. Ir kaip aš sakiau, nėra bendros pozicijos. Visos, kai kurios valstybės narės siekia to, jeigu kažkas iš jų iš tikrųjų to labai norėtų, aš negaliu dabar pasakyti, bet man parlamente šį dieną galboa nėra labai bloga, nenorėčiau čia jums bandyti įsiteikti, bet tikrai svarbu, kad tos uh, diskusijos vyksta, jau kitur tokių lygmenių nėra ir dabar turime galimybę pasišnekėti ir manau, kad diskusijos vyksta než, nežinia ar teisinga linkme, ar turėsime sutartį ar ne, galbūt taip, galbūt ne, ir kas joje turėtų būti. E, atsakymas būtų daug pastangų, daug diskusijų ir dėry. Ačiū. Dėkuoju. Šiandien iš ryto mes jau galėjom pasikalbėti šitą temą ir aš turiu tinkamą apibrėžimą ir tikėkime, kad ta pažanga padės pasiekti rezultatų. Jums taip pat keturios minutės paskutiniam kalbėtojui. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėjau du pastebėjimus išsakyti. Pirmasis susijęs su jūsų, ką tik minėtų dalykų. Manau svarbu, tai, ką Jūs pasakėte, sutarties sudarimo procesas yra ilgalaikis ar bent jau vidinės trukmės, o mes turime ir toliau dirbti, kad ir kokią priemonę e, te turėtume e, E, Junktinių tautų pagrindiniai principai labai svarbus, bet jie labai bendro pobūdžio ir juos jau papildė visai netgi neseniai įvairios priemonės, pavyzdžiui, Europos tarybos rekomendacija, kurią minėjau, tai labai aktualu e, valstybėms narėms ES e, ir Europos pagrindinių teisų agentūra pateikė savo išvadas ir Vaiko teisų komitetas yra parengęs bendruosius komentarus dėl vaikų teisų ir verslo sektoriaus. Taip pat yra nemažai rekomendacijų, kurias mes turėtume dabar praktiškai įgyvendinti. Ir neturėtume e, laukti, kol atsiras sutartis, kad kažką pradėtume daryti. Tikrai taip nėra, e, niekas taip nesielgia. Antras dalykas, ar aš pernelyg e, kritiškai nusiteikęs pasirodžiau pirmininkė, tikiuosi, kad ne, nes nenoriu, kad sudarytų toks įspūdis. Daug Europos Sąjunga, ką daro valstybės narės, tikrai kai kas vyksta pavyzdingai ir labai svarbu mm, atsižvelgti tai. Tačiau e, Ženeva seka, kaip elgėsi ES atstovai dėl skirtingų iniciatyvų daugia šalių lygmenių. Yra ir kita iniciatyva, pavyzdžiui, dėl privačių saugos bendrovių. Darbo grupė speciali dirba šioje srityje ir ES jau penkerius metus matom, penkius metus nieko nepasiekta, nėra sutarimo ir ES tikrai vilkina viską. Taip pat yra trys ar keturi kiti klausimai, dėl kurių susijęs su ES išorės santykiais. Ir ES tarsi alergiškai nusteikusi tarptautiniams standartams, ieško uh, užuot pritariusi jiems patogesnių galbūt standartų. Uh, uh, panašiai ir dėl e, žmogaus teisų ir verslo. Ir aš norėčiau, kad jūs pamatystytumėte apie tai. Aš žinau, kad tie, kurie dirba Ženevoje kasdien žmogaus teisų taryboje, uh, mato, kad yra politinio labai daug susiskaidimo. Taip, aš suprantu, kad politizuotas šis klausimas, bet mes turime rasti būdą e, žengti į priekį ir dirbti kartu, nes visur yra politika ir tai negali būti kliūtis bendram darbui. Turime pagalvoti apie šią poziciją ir turėtume dirbti kartu. Ačiū Jums, pirmininkė. Gracija. Dėkuoju, dėkuoju visiems už dalyvavimą šiame posėdėje, už pasisakymus diskusijose. Labai dėkuoju vertėjams, kurie sutiko padirbėti ilgiau. Gerą vakaro visiems ir sustiksime rytoj rytoj. <laughs> Rytoj ryte.